Good, good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos, norim pratesti mūsų darbą. Dabar kalbėsime apie 11, 12, 13 darbo tvarkės punktus. Turime balsuoti dėl trijų nuomonių projektų. Visų pirma, Sander tai yra Sanderliūnės nuomonės projektai dėl trijų Europos priežiūros institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimų. Paprašysiu visų pasiruošti balsavimo korteles, įdėti jas į aparatus. Pradėsime nuo patikrinimo. Taigi bandomasis balsavimas. Mr. Ludvigson, Socialist plus one. Ponas Liutiksonas, socialistai plus vienas. Šį kartą taikysime, manau, baudų sistemą. Be jokio lankstumo. O viskam vadovaus Markus. Kolegos prašome balsuoti. Matau, kad du kolegos įdėjo savo korteles, bet nebalsuoja. Taigi, pal... na, gerai, toks balsavimas nėra pri privalomas. Baigiame. Taigi, pirmiausia, Europos bankininkystės institucijos biudžeto vykdymo patvirtinimas. A kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. D kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. E, D kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. E kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E, Ketvirta dalis, pradinis tekstas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 24 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvir... atmestas. 27 kas už prieš susilaikė atmestas. 26 kas už prieš susilaikė atmestas. H kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Vardinis balsavimas dėl teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 41 plus 1, 4 prieš, 1 susilaikė, pritarta. Ejopa. A kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. C kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. Pradinis tekstas trečia dalis kas už, prieš susilaikė patvirtinta. D kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. E kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. F kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 24 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 26, kas už prieš susilaikė atmestas. 27, atsiprašau, G kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Vardinės balsavimas dėl teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 41 už, 1 prieš, 4 susilaikė. Mm, tekstas patvirtintas ir galiausiai esma. A kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. B kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. pritarta C kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. D kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. E kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. F kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 27 kas už prieš susilaikė atmestas. G kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. Balsuojam, vardinis balsavimas dėl teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 41 už, 1 prieš, 4 susilaikė. Visos trys nuomonės patvirtintos, sveikinu pranešėją. Ačiū. Dabar periname prie 14 118 punktų. Tai yra mūsų bankininkystės paketas. I don't have here. I don't have here the. I have here the draft person of Pfeffer's package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 yra parengtas labai reikšmingas e, bankininkystės paketas, į kurį įeina keletas teisėkuros pasiūlymų, kuriais keičiama kapitalo reikalavimų direktyva, kapitalo reikalavimų reglamentas, PRT e, direktyva. Mes e, turime dvi dėrybininkų komandas. Viena dirba su KRR, KRD klausimais, kurie vadovauja Peter Simor kitas, kita grupė dirba su MREL ir pertvarkymui tai ir eiliškumu, taigi tai grupė vadovauja Gunnar Hopman. Žinoma, kai kurios sritis persidengia, iš dalies sutampa. Žinote, kad TELAK nuostatos yra KRR, KRD, o RAIL yra kitose teisės aktuose ir tie teisės aktai turi Mm, būti nuoseklus, bet yra ir kitų sričių, kurios nepersitengia, nes kai kurios e, sritis, kurias reglamentuoja kapitalo reikalavimų reglamentas ir direktyva, turi kitų elementų. E, antroje grupėje yra ir du atskiri teisėkuros pasiūlymai, jie e, susijęs su BRD pakeitimu ir subordinavimu bet yra ir kitų komplikacijų. Mes žinome, kad pirmoje grupėje yra nustatyti labai griežti terminai dėl IPRES 9 įgyvendinimo ir čia gali prireikti pagreitintos procedūros, nagrinėjant konkrečią KRR ir KRD dalį, kad e, galima būtų įgyvendinti į PRES 9, nes tai įsigalios labai greitai, o mes nežinome, kada sutarsime dėl viso paketo. Taigi turime du paketus e, su sąsajomis ir taip pat dvi konkrečios dalis e, PRES 9 ir subordinacija. Ir mes galime apsispręsti tas dvi dalis nagrinėti pagreitintai. Be to, Šiandien mes pranešimus nagrinėsime eilės tvarka, bet aš vis tiek juos vertinsiu kaip vieną paketą. Ir mes šiandien galime apsispręsti, kaip dirbti. Ar suteikti žodį dviem pranešėjim, tada visiems šešėliniam pranešėjim. Galbūt, kad būtų viskas aiškiau, mes pradėsime nuo nagrinėjimo eilės tvarka, bet apskritai turėtume užtikrinti, kad dirbsime lygiai grečiai ir turėsime organizuotą bendrą komandą, bendrą grupę, kuri dirbs e, tose sritise, kurios sutampa. Taigi dabar suteiksiu žodį Gunnar Hokmark. Jis yra pranešėjas dėl pirmojo paketo. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už man suteiktą atsakomybę mm, mm, kalbėti apie bankų gaivinimo ir E, pertvarkymo direktyvą ir naujus pasiūlymus. Kaip jūs sakėte, yra ir kryžmenių nuorodų, ir sąsajų su e, KRD ir KRR dalimi. Ir tie teisės aktai yra glaudžiai susiję. Be to jie yra, jeigu pasak, galime pasakyti, to paties laikotarpio kūdikiai. Po krizės mums reikėjo imtis esminių uh, pakeitimų susijusių su finansiniais teisės aktais, finansiniais reglamentais, kad numatytume geresnius, stabilesnius reikalavimus ir kad užtikrintume dar vieną dalyką. Tai yra, kad rinkoje niekas neturi e, elgtis taip ir galvoti, kad e, valstybė visada juos išgelbės. E, man taip pat tenka atsakomybė dirbti ir su bankų pertvarkymo, mm, gyvinimo pertvarkymo direktyva ir šiame komitete šiais klausimais vyksta puikios diskusijos. Iš esmės mes čia kalbame apie finansų sektoriaus kapitalizmo atgaivinimą ir pastebėjau, kad tas pasiūlymas dėl kapitalizmo atgaivinimo sulaukė pritarimo ir pritarėma principui, kad bankų valdytojai turi prisimti atsakomybę, kai kyla problemų. E, šie teisės aktai galioja šiek tiek daugiau nei metus, jie yra palyginti nauji. Mm, daug žmonių dabar e, žiūri, kaip viskas vyksta praktiškai, ar nebandoma apeiti tų teisės aktų, ar jais nesinaudojama. Na, Aš labai aiškiai noriu pasakyti, kad tos institucijos ir vyriausybės, kuriams tenka spręsti naujas bankininkystės problemas, turi vadovautis taisyklėmis ir galvoti, kaip įveikti bankin, bankų krizės, atsižvelgiant į priimtus teisės aktus. Jeigu e, neturėtume tų taisyklių, tada į bankus ir krizės būtų žiūrima tradiciškai ir tai būtų turėję neigiamų padarinių dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai dar daugiau skatintų arba dar netgi labiau kenktų e, valstybės fiskaliniam stabilumui ir valstybių narių viešiesiams finansams. Ir antras dalykas, mes tada pasiūstume labai visiškai neteisingą signalą rinkai. Kai patvirtinome bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą, tada buvo siekiama dviejų svarbių tikslų. Visų pirma, buvo e, siekiama užtikrinti, kad kai bankas yra pertvarkomas, visi žinotų, kaip elgtis, e, kad viskas būtų daroma skaidriai ir kad visoje ES būtų vadovavimasi tomis pačiomis taisyklėmis ir nebūtų e, taikstomasi su, su to, kad valstybės gelbėja bankus. Toks buvo pirmasis tikslas. Antras tikslas buvo paaiškinti rinkai, kad dabar jau galioja naujas režimas. Ir galima sakyti, kad e, šią prasme direktyvai teko dvi svarbios užduotis. Visų pirma, jeigu reikia pertvarkyti banką, reikia žinoti, kaip tai daryti ir reikia kapitalo, kuris gali būti įmokėtas. Kitas dalykas, jeigu direktyva įgyvendinama gerai, tai rizika bankams, kurie turi būti pertvarkomi, yra daug mažesnė, nes e, rinkos e, atitinkamai reaguoja į skirtingą riziką. Ir nagrinėdami šį paketą mes turime elgtis atsakingai, šis paketas yra sudėtingas, ten e, svarstoma, kaip e, mantų pertvarkymo mechanizmą pritaikyti prie naujų e, dalykų, kaip pristaikyti prie trilak ir taip pat kaip pertvarkyti mrel. Taip pat reikia galvoti ir apie subordinavimą. Ir vienas klausimų, kuriuos aptarėme pradėję VRT, mes sakėme, kad nenorime sukurti nepagristų iliuzijų, kad tik kai kuriam bankų kapitalui taikomas gelbėjimas. Mes norėjome, kad bankai veiktų taip kaip kitos įmonės, kad Jeigu kaž, atsiranda problemų, tai kyla pavojus visam kapitalui, o ne tik jo daliai. Ir mes taip pat sakėme, kad reikėtų kalbėti apie e, atskiras kapitalo dalis, kurioms būtų taikomas mm, gelbėjimas, kuriam būtų taikomas gelbėjimo priemonės, bet sutarėme, kad jeigu tai būtų, tai e, labai susilpnėtų atgrasomosios priemonės ir tada kiltų klausimas, kaip finansuoti ir perfinansuoti tas kapitalo dalis. Nes jeigu bankas pamažu grimsta į krizę, tada suinteresuotumas skolinti bankui lėšas tomis aplinkybėmis, kai tik daliai kapitalo taikomas pertvarkymas, tai tada arba reikėtų labai didelių palūkanų, arba labai mažai kas norėtų prisidėti. Taigi mes nusprendėme holistiškai pažiūrėti į bankų kapitalą ir nusprendėme, kad viskam gali būti taikomas vadinamasis bail-in, tik tai reikėtų daryti tinkamą tvarką. Diskusijos apie subordinaciją taip pat yra svarbios ir būtų labai gerai, jeigu mums pavyktų užtikrinti didesnį teisinį aiškumą ir sukurti greitesnį pertvarkymo mechanizmą, kurį būtų galima taikyti, kai to prireikia. Bet labai svarbu, kad jis būtų tinkamas, kad praėjus vieneriams metams, po to, kai įsigalios e, šis teisės aktas, mes vėl e, nesukurtume to, ko norėjome išvengti, rengdami šios teisės aktus. Taigi reikia galvoti apie skolų eiliškumą, subordinavimą, bet visą tai reikėtų vertinti vis, viso teisės aktų paketo kontekste. Ir aš manau, kad e, šią paketo dalį būtų galima nagrinėti atskirai, be tų kitų dviejų dalių, bet iš esmės visi dalyvavę diskusijose yra atvirimai įvairiems variantams. Tiesiog svarbu, mm, kad išvengtume to, kas nutiko praėjusi kartą. Reikia siekti e, visų paketo dalių saveikumo. Toliau dėl telak, dėl mm, bendro nuostolių padengimo. Manau, kad e, mes e, dėl TELAK ir MREL turėtume diskutuoti kartu. Turime pasirūpinti, kad e, bankai neturėtų per didelio kapitalo. Ja, bet jeigu vėl bankams kils problemų skolinant, tai vėl prasidės nestabilumo laikotarpis, vėl gali būti išaldyta rinka ir gali būti pakengta konkurencingumui. Labai svarbu, kad būtų sukurta tinkama pusiausvėra tarp kapitalo reikalavimų ir bankų galimybių e, pritraukti reikiamų investicijų. Kalbant apie grafiką, manau, tikrai būtų labai protinga dirbti tokiu pačiu tempu kaip ir grupės nagrinėjančios kitas šio paketo dalis. Mes esame atviri diskusijoms, esame pasirengę viską aptarti su šešėliniais pranešėjais. Bet ir reikėtų suderinimo. Galbūt šis paketas yra truputį mažiau sudėtingas nei kapitalo reikalavimų reglamentas. E, na, reikės kažkokių kryžminių nuorodų ir reikės panašaus grafiko. Taigi tiek, man buvo suteiktos 10 minučių, bet liko tik pusę minutės, tas, tą pusę minutės atiduodu komitetui. Ačiū, 30 sekundžių dar galėsit e, panaudoti, atsakydamas į klausimą, ar manote, kad um, tinkama taikyti paspartintą procedūrą subordinacijai. Aš um, Norėčiau, kad ir ta dalis e, dokumentų rinkinio būtų suderinta su kitomis, nes e, aš jau esu sakęs, kad nenoriu, kad e, būtų eiliškumas ir subordinacija nustatomi taip, kad turėtume grįžti prie tos diskusijos ir kalbėtume apie atskiras kapitalo dalis. Svarbu galvoti apie visą kapitalą. Ir viena iš problemų, kurias turėjome, kai buvo pradėtas naudoti EVRD, buvo tai, kad e, kai kas mane, kad e, ne visas kapitalas gali būti tinkamas. Silva Pereira. Bankų veiklos priežas taisyklių peržiūrėjimas turi būti įvykdytas, remiantis tuo, kaip minėjo ponas Joknarkas, kaip yra laikomasi dabar galiojančių taisyklių. Tos taisyklės gali būti ir naujos arba iki šiol galiojančios esame sukaupę pakankamai patirties, kad galėtume atlikti atitinkamą įvertinimą. Iš tiesų, Europos komisija pateikė pasiūlymų paketą ir komisija suvokė, kad reikia spręsti tam tikras problemas. Be būtinybės prisitaikyti prie naujų tartotinių standartų šioje srityje reikia dar ir papildomų priemonių, o tų tarptautinių standartų privalome laikytis. Ar manote, kad šis komisijos pasiūlymų paketas pirmiausiai susijęs su reglamentavimu bei bankų gaivinimu ir pertvarkimu? Tačiau mes manome, kad tas pasiūlymų paketas vertintinas teigiamai ir kad komisijos pasiūlymai nukreipti tinkamą linkme, neužtikrinus finansų sistemos tvarumo ir e, nesustiprinus jo sugebėjimo atlaikyti tam tikrus sukretimus, mes nesukursime, nesugebėsime to užtikrinti, ne nustatę bendrų taisyklių ES linkme. Aš manau, kad šiuo pasiūlymu paketu einama tinkama linkme, tik tokiu būdu galėsime sustiprinti bankų sąjungą. Kita vertus, ir tai buvo paminėta, šias taisyklės reikia pritaikyti prie tarptautinių standartų. Tačiau kartu negalime pamiršti, kad būtina atsižvelgti į Europos bankininkistės sektoriaus ypatumus. Čia svarbu tuos skirtumus sugebėti identifikuoti ES bankų sektoriaus viduje. O tam būtina prielaida yra tam tikra veikimo laisvė ir lankstumas taikant e, ir gyvenant reglamentavimo nuostatus. Finansų sistemos stabilumas yra mums visiems primtinas tekstas ir tą stabilumą turime užtikrinti išmintingai, ne atimdami iš bankų galimybės finansuoti verslo projektus. Mes tikrai nenorime, kad e, nuosavo kapitalo reikalavimai bankams taptų jiems kartu ir tam tikrą naštą ir neleistų užtikrinti finansų stabilumo bei finansuoti investicinių projektų, kurie savo ruoštų skatintų ekonomikos augimą, taigi būtina numatyti tam tikrus saugiklius. Svarstant šios klausimus, aš pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į harmonizavimo klausimą ir e, e nemokumo hierarchiją arba e, eilės tvarką kuomet padengiami atitinkami nuostoliai e, finansų institucijos bankroto atveju, tokiu būdu ta sistema galėtų susiformuoti laipsniškai ir atsirastų nauja rinka, nu, nauja, naujoji, naujų skolų rinka arba naujų skolų rūšių rinką. Kalbant apie MREL e, standartus, būtina koordinuoti veiksmus, e, nustatant europinės taisyklės ir pritaikant jas prie tarptautinių standartų, kurios reglamentuoja TELAC. Manau, kad šis veiksmų derinimas vertintinas teigiamai vertinant visą komisijos pasiūlymų paketą. Tokiu būdu mes galėsime lengviau užkirsti kelią taisyklių fragmentavimuisi. Taigi turime užsimoti pakankamai plačiai, tačiau tie ambicingi tikslai turėtų būti skirtingai taigomi sisteminiams ir nesisteminiams bankams kaip ir pačios taisyklės, kurios turėtų būti sisteminiams bankams griežtesnis nei nesisteminiams, turint omenyje, kad visų šių taisyklių laikymasis yra susijęs taip pat ir su papildomomis sąnaudomis bankams. O bankai pirmiausiai turi skatinti ekonomikos augimą. Pabaigai dar noriu paminėti dvi specifines problemas. Pirmoji susijusi su vadinamojo vidiniu MRL ir jo nuostatus atitikimu <clears throat> sutartiniams įsipareigojimams e, padėti bankams. Labai svarbu suderinti tarpusavę šios nuostatas tam, kad būtų galima atsižvelgti į ypatingas specifinės situacijas, ypač e, kuomet e, yra įtraukiamos trečiosios valstybės. Visiškai baigdamas noriu paminėti, kad prieš įsigaliant naujoms taisyklėms būtina nustatyti tam tikrą perinamąjį laikotarpį, tam, kad būtų galima geriau prisitaikyti tinkamiau prie e, naujos teisinės aplinkos ir naujomis taisyklėmis būtina užtikrinti, kad kai, kurie, kai kurios skolos arba kai kurie e, skolinimo įsipareigojimai galėtų būti padengti iki tam tikro laikotarpio. Manau, kad su pranešėju panu Hokmarku galėsime konstruktyviai padiskutuoti ir pasiekti tinkamų rezultatų, taip kaip visuomet vykdavo ir anksčiau. Ačiū. Ačiū. ECR frakcija nematau pono Kamalio, ar kas nors jo vardu norėtų kalbėti. Panas Foks. Pirmininkė, aš kalbėsiu apie KRD 5. Vėliau šis klausimas. Jei nenorite pasisakyti šiuo konkrečiu klausimu, tai suteiksiu jums žodį vėliau, kai perėsime prie kito pranešimo. Sevigulė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir vėl susitinkame Gunarai ir kiti kolegos svarstydami naują pasiūlymų paketą. Tik trumpai pakartosiu tai, ką Gunaras Jokmarkas kalbėjote, komentarai, kurius sulaukėme patvirtinį. Praėjusio kadencijoje atitinkamas taisyklės yra labai panašus kaip ir šiuo atveju. Niekada neslėpėme to fakto, kad atitinkami punktai dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo nebuvo labai lengvi, nebuvo lengva dėl jų susitarti ir manau, kad reikėtų tęsti dabar anksčiau pradėtus darbus. Kalbant apie fragmentiškumą, svarbu pabrėžti, kad kuriant bankų sąjungą, mes turime suvokti, koks yra bendras tikslas, o bendras tikslas yra kovoti su rinku fragmentiškumu, susiskaldimu, kapitalo susiskaldimu tarptautiniuose sandoriuose Būtent jo išvengti siekiam ir kurdami bendrąją rinką, taip pat turime atkurti tinkamą pasitikėjimą finansų rinkomis ir atsisakyti nacionalinio susiskaldimo pragmatiškų mes turime siekti bendrų vienodų sąlygų, taip pat ir pasaulio mastu, todėl turime žinoti, kaip pasirengti diskusijomis, kad galėtume užtikrinti didesnį skaidrumą, pavyzdžiui, atskaitomybės e, klausimus kitomis e, teisės sistemomis ir e, kitais partneriais diskutuodami, tačiau nu, dabar mums kelia nerimo Junktinės e, Amerikos, Junktinės Amerikos valstybių administracijos pozicija ir būtent šiame kontekste turėtume vėliau svarstyti šios dokumentų tekstus ir aš tikiuosi, kad mes galėsime dirbti pakankamai spėriai Noriu pasakyti, kad ekonomikos komiteto darbo ritmas, lyginant šią kadenciją ir praėjusią kadenciją, yra šiek tiek lėtesnis ir dėl to galime susilaukti priekaištų. Ačiū. Dabar atvyko jau ponas Kamalis. Jeigu jūs pasirengęs, galiu suteikti jums žodį, bet jeigu norėtumėte užleisti eilę kitiems kalbėtojams. Tuomet panas Demasi, ačiū pirmininkė, džiugiuosi dirbdamas mm, su Gunaru, mes kartu dirbam su bankų mm, pertvarkymo sistema. E, tikiuosi, kad e, dirbdami mm, su šiuo klausimu dirbsime sėkmingiau, bet pirmiausia noriu paprieštarauti e, kai kam, su kuo nesutinku ir kas nuolat kartojama čia parlamente. Būtent, kad tarsi yra per daug reglamentuojama ir tai yra kliūtis bankams išduoti kreditus ir prisidėti prie realios e, ekonomikos. Bet aš manau, kad e, empirinių įrodymų tam nėra. Žinome, kad JAV situacija yra daug geresnė, bet. Um, mūsų, bet ten reglamentavimas dar griežtesnis, Dodd Franko mm, e, aktas. Žinome, kad e, bankai Europoje turi mm, kitokią kreditų politiką ir aš manau, kad didžiausia kliūtis bankams skolinti verslui yra ta, kad bankai mm, sumokėjo didelę kainą už tą spekulaciją, kurioje dalyvavo prieš krizę iš principo mm, nėra išspręsta mm, toksinio kapitalo problema, e, balanso lentelėse ir taip pat e, nėra galbūt ir kreipiamasi dėl kreditų labai intensyviai, nes daug įmonių nemano, kad likvidumas yra mm, spręstina problema. Taigi, kalbant apie naujas taisyklės, pirmiausia, svarbu, kad mm, vidinio rekapitalizavimo sistema būtų e, tinkama. Mes turime ieškoti veikiančio sprendimo. Ir e, Turiu dar tris pastabas. Mes e, manome, kad e, dabar jau e, pradėjo veikti tilak standartas, kuris yra privalomas 13 ES bankų, bet taip pat ir kai kuriems kitiems bankams, tarp jų dideliems tarptautiniams bankams, nors kai kurie e, jų e, galės laikytis e, silpnesnių, lengvesnių europinių reikalavimų. Taigi daug kas priklausys nuo bankų restruktūrizavimo institucijų. Be to, TILAK nereikalauja mm, nustatyti subordinaciją eiliškumą ir vėlgi institucijoms paliekama tą eiliškumą nustatyti kiekvienu atveju atskirai. Ir mes manome, kad tokia pasirinkimo laisvė sukuria papildomo teisinio neiškumo. Ir paskutinė pastaba, kurią, čia, kurią norėčiau išsakyti, yra ta, kad komisija neseniai paskelbė, kad ketina įtraukti kitas skolos kategorijas, kalbant apie vidinį rekapitalizavimą. Mes žinome, kokios priemonės yra mm, pagal dabartinės taisyklės ir kokie bankų lūkesčiai susiję su naujomis kategorijomis. Mes manome, kad e, tos naujos kategorijos vėlgi neįneš e, papildomai aiškumo Taigi tikrai dar yra kur tobulėti, nors yra elementų, su kuriais mes galime sutikti. Mm, pavyzdžiui, proporcingumo principo taikymas mažesniems e, institucijams, bet e, tikrai dirbti dar yra kur. Panas Urtasun, trumpai daug kas jau buvo pasakyta, aš norėčiau pasakyti, kad e, diskusijos e, pati eiga ir tonas yra svarbus ir taps dar svarbesnis, kai mes kalbėsime CRD ir CRR. Manau, kad e, mes dabar matome ir mano pastaba tokia pati kaip Fabio, kad yra tarsi toks įspūdis, kad reikia rinktis tarp ekonominės raidos intensyvios arba griežto bankų reglamentavimo ir galimybė gauti kreditą priklauso nuo kapitalo reikalavimų. Nors nėra iš tikrųjų empirinių įrodymų, kad taip yra. Gali būti toks trumpalaikis klausimas, kaip vyksta kapitalo restruktūrizavimas, ar sparčiai, ar lėčiau, kurio e, verslo ciklo metu, bet Svarbu tai, kad tik bankai, kurie turi pakankamą kapitalo, gali um, vykdyti rizikingesnius veiksmus, prisimti didesnį riziką. Ir man atrodo, kad diskusijoje pamirštama, e, pasiduodama stipriam suinteresuotų šalių lobizmui, kurie nenori didesnių, griežtesnių kapitalo reikalavimų, nes tai reiškia, kad mažėja pelningumas. Uh, matuojant, lyginant su nuosavomis lėšomis. Todėl mums reikia elgtis labai atsargiai ir mm, antrą kartą nepatekti į tos pačius pastus. O dėl šio konkretaus pasiūlymo noriu paminėti porą dalykų, kurie mums svarbus. Pirmiausia, mums reikia tokių pertvarkymo institucijų, kurios turėtų didelį veiksmų laisvę. Ir mane neramina kai kurie pasiūlymo aspektai dėl to, kad e, jais apribojami kai kurie įgaliojimai. Galiausiai mes turime labai griežtai nustatyti subordinavimą. Viskas turi būti labai aišku ir turime užtikrinti tinkamą hierarchiją. Ir trečia, negalime leisti, kad būtų taikomi kažkokie papildomi aiškinimai, kalbant apie kategorijas susijusias su trečiosiuose šalise išduotomis priemonėmis. Mes nenorime skatinti offshore finansinių centrų vystimosi. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad visos finansinės priemonės turi, e, joms turi būti galima taikyti vidinį rekapitalizavimą, nes priešingų atveju mes veiksime prieš savo finansinius centrus. Ir matėme Graikijos banko atveju, kaip sunku yra taikyti vidinį rekapitalizavimą priemonėms, kurios iš, išleistos trečiosiose šalyse. Komisija sėkmingai pareikalavo, kad vidinis rekapitalizavimas būtų taikomas tuomet, bet nesuprantu, kodėl čia komisija numatė specialias nuostatas santykiams su trečiosiomis šalimis. Taigi mes e, norime, kad būtų laikomasi kitokios logikos šio požiūriu. To ir baigsiu, tokios mūsų pirminės pastabos. Ačiū mm, ir esame pasirengę toliau bendradarbiauti. Kaip visada, o mm, šis, mm, su šio failu dirbs mano kolega, kuris negali šiandien čia dalyvauti. Ačiū, panas Kamalis, jau pasirengęs. Ačiū ir atsiprašau už tai, kad pavėlavau. Gal jūs anksti pradėjot, nežinau, bet e, kaip jau atsitiko taip. Pirmiausia, pasakysiu ir mm, tie, kas mane pažįsta, žinos, kad e, tokios diskusijos dėl bankų pertvarkymo ir bankų krizės buvusios mane uh, E, priverčia atsidurti sudėtingoje padėtyje, nes viena vertus aš sutinku, kai sakoma, kad reikia didesnių, griežtesnių kapitalo reikalavimų. Ir pagrindiniai mano du principai yra tai, kad visi, kas skaitė Rogofą, šį kartą viskas kitaip. Ten sakoma, kad kiekvieną kartą po finansų krizės e, manoma, kad kažko pasimokoma, bet vėliau ta kolektyvinė atmintis išblėsta ir e, sakoma, nesijaudinkime šį kartą, viskas bus kitaip, bet taip nebūna. Ir antras klausimas, ar jeigu bankas žlugtų um, rytoj, ar jis būtų išgelbėtas, neprašant mokesčių mokėtojų prisidėti. Aš manau, kad mes negalime būti dėl to tikri. 2007 ir 2008 metų krizė praėjo jau 10 metų beveik nuo tos krizės Ir ar dabar mes galime iš tikrųjų pasakyti, kad e, nesibaiminkime, antrą kartą tokia krizė nepasikartos. Detalios pastabos dėl pasiūlymo, pirmiausia, dėl neužtikrintų skolos priemonių hierarchijos. E, mes e, manome, kad komisija turėtų suderinti eiliškumą E, šis pasiūlymas yra įdomus ir įdomu, kad kitos kategorijos joms bus pritaikomas vidinis rekapitalizavimas tik po kitų įsipareigojimų, bet e, norėčiau šį aspektą aptarti dar su mūsų frakcija. Pirminė mūsų reakcija yra palanki, nes šis pasiūlymas atsižvelgia į įvairius finansavimo modelius ir numato nau, papildomą apsaugą toms naujosiams kategorijoms. Taigi tikrai mums reikia daugiau laiko dar šiems klausimams, e, bet aš suprantu tos, kas sako, kad reikia dirbti sparčiai. Dėl TELAK ir minimalių e, nuo savo lėšų ir tinkamų įsipareikojimų reikalavimų aš manau, kad mūsų nuomonė gali būti kontroversiška. Kai kurios suinteresuotas šalis teigia, kad e, MRL yra probleminis aspektas ir mm, kad mm, komisijos pasiūlymas jiems netinka. Taigi mes turime dar toliau šios aspektus nagrinėti ir turime užtikrinti, kad teisės aktas būtų proporcingas. Bet tai nereiškia, kad bankams mm, galima leisti daryti, ką jie nori ir būti nebaudžiamiems pertvarkymo institucijos gali iš tikrųjų reikalauti institucijų laikytis aukštesnių MRL e, lygių. Kadangi pirmą kartą keičiamės nuomonėmis, tai mm, ne, kai, dėl kai kurių elementų dar turiu tartis su savo frakcija. Uh, kai dėl rekapitalizavimo mūsų frakcija pritarė komisijos pasiūlymą. Reikia didinti finansinį stabilumą, mažinti sąnaudas, mažinti mokesčių mokėtojų e, riziką. Tai visada turi būti pagrindiniai tikslai. Tačiau, kadangi kalbame apie ECB, e, ir tarpvalstybinės operacijas m, turiu pasitarti su tais kolegomis, kurių, kuriems šis klausimas aktualesnis nei mūsų valstybei nariai. Ačiū, Marko Valė. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pratesti anksčiau kalbėjusiu Fabio Demazio mintį apie būtinybę sukurti banko sistemą prižiūrinčią struktūrą. Jeigu kyla bankų krizės, jos e, atitinkamai atsiliepia ir paskolų išdavimo sistemoms. Ir jeigu nesukursime atitinkamos e, priežiūros e, tvarkos ir bankų pertvarkymo mechanizmo, tai neigiamai atsilieps paskolų išdavimo tvarkai ir visai ekonomikai. Tačiau kol kas trūksta tarptautinių pastangų šį tikslą įgyvendinti, nes tarptautiniai finansiniai lobistai daro per didelį įtaką institucijoms nustatančioms taisyklės. Būtent šiame kontekste turėtume šios klausimus svarstyti mūsų komitete. <clears throat> Turime kalbėti apie finansų rinkos pagrindus, e, finansų rinkų pagrindus, nes e, finansų rinkos pirmiausia turi būti orientuotos į paskolų išdavimo veiklą. kapitalo, reikalavimai kapitalų yra labai svarbus, tačiau turime nepamiršti, kad kai kurie ekonomikos subjektai skiriasi nuo kitų. Nes ir apie žmogų galima pasakyti, kad e, jis yra, pavyzdžiui, e, sveikas net ir pamušta akimi, jeigu jis būdamas atitinkamo ūgio nesveria per daug, tačiau jeigu to paties ūgio žmogus sveria 50 kg, nors turėtų sverti 90, tai jau galima būtų teikti, kad jis e, nėra pakankamai sveikas. Taigi neturėtume kurti tokių banko, bankų gaivinimo sistemų, kurios e, būtų kenksmingos tam tikriems bankams. Jeigu dabar nustatysime vieną bendrą taisyklę, kuri būtų grindžiama labai korektiškais principais, vis tiek galėtume net ir to nenorėdami iškreipyti padėti rinkoje. Yra teikiamas pasiūlymas nustatyti tam tikras taisyklės, kurios galiotų valstybinėms obligacijoms. Mes tikrai tokiam pasiūlymui niekuomet negalėsime pritarti. kolegoms iš pietų Europos tikrai kiltų sunkumų pritarti tokiam pasiūlymui, nes jo padariniai būtų katastrofiniai. Jeigu dabar pažiūrėtume, kokie bankai kiek yra įsigiję valstybinių obligacijų, tai tuomet aiškiai pamatytume, kad tas taisyklės patvirtinus dar labiau padidėtų įtampa ir skirtumai tarp Šiaurės ir Pietų Europos šalių. Aš nežinau, kam reikalingas šis pasiūlymas, jis jau buvo svarstamas ir pirmąjį paketą tvirtinant. Čia turime aiškiai suvokti, kad Šiaurės ir Pietų Europoje veikia skirtingi bankininkistės modeliai. Todėl šis reikalavimas dėl nuosavo kapitalo turėtų būti dar kartą peržiūrėtas, įvertinant jo poveikį atskiriams bankų veiklos modeliams pertvarkymo ir gavinimo direktyvą svarstysime vėliau, dabar apie tai nenoriu kalbėti, tačiau kalbant apie bankų gelbėjimą, gaivinimą ir pertvarkymą, tai kaip čia dabar pasakius, jeigu kilus bankų krizėms nuostolis turi padengti mokesčių mokėtojai, tai ir indėlių turėtojai, tai sistema nuo to dar labiau nukentės nes e, indėlių savininkai neturi visapuškos informacijos apie banko veiklą, kuri gali būti ir spekuliacinė. Tokiu būdu banko sistema ir bankų vykdoma politika taps e, žalinga <clears throat> bankų indėlininkams, o Pavyzdžiui, pasiūlymus gelbėti bankus privačiomis lėšomis arba akcininkų lėšomis taip pat prieštraukia kurių valstybių konstitucijoms, pagal kurias um, bankų indėliai yra apdrausti ir garantuoti. Taigi toks yra mūsų požiūris, tokie yra, yra mūsų, tokios yra svarbiausios mūsų kritinės pastabos. Aš manau, kad su pranešėjai dar galėsime tuos pasiūlymus aptarti išsameu. Ačiū. Mes e, iš tiesų dabar turėjome svarstyti bankų gavinimo ir pertvarkymo direktyvą, tačiau daugumą pasisakymų buvo kita tema. Tiek tik tai norėjau, kad būtų įtraukta į posėdžio protokolą, nematau pana Zanį. Danutai žodis. Norėčiau pasinaudoti <clears throat> galimybę tą galimybę, kad pirmą kartą svarstame šį pasiūlymą ir dabar turėtume kreiptis į komisiją arba galime kreiptis į komisiją. Bankininkistės institucija praėjusiu metu spalio mėnesį pasiūlė pakeisti <clears throat> atinkamos nuostatos uh, užtikrinant uh, visapusiškus įsipareigojimus ir jų padengimą tačiau komisija į šį pasiūlymą neatsižvelgia. Man susidarė įspūdis, kad bankininkistės institucija pasitelkė pakankamai įtikinamų argumentų sąrašą, taigi noriu dabar paklausti, ar komisija vis tik tai ketina į tą sąrašą atsižvelgti, ar turi rimtų argumentų ir pranešėjams nevertėtų tikėtis tų pokyčių. Ačiū pirmininkai. Ačiū. Žodis pranešėjai. Ačiū už komentarus apie subordinaciją ir reikalavimus. Jeigu mes juos nustatytume, pradėtume taikyti, tai prieštrautume savo siekiams pagal e, BGPD <clears throat> jeigu mes norime sudaryti iliuziją, kad subordinuota skola e, yra skola, kurią galima padengti privačiomis lėšomis, tačiau turime žinoti vieną dalyką. Vienas didžiausių problemų įgyvendinant e, BGPD nuostatas tikrovėje yra susijusi su tuo, kad piliečiai ir indėlininkai neturėjo pakankamai informacijos apie tai, kad jų lėšomis yra bankai gelbėjami. Ir galbūt kiti žino geriau už mane, tačiau kuomet mes pavyzdžiui vertiname diskusijas apie vieną Italijos bankų, tai būtent toks atvejs ten kaip tik ir yra. O čia turi būti visiškai aišku, kad visos bankų skolos gali būti padengiamos privačiomis lėšomis. <clears throat> Aš sutinku, kad e, dėl skirtingų teisinių sistemų e, santykiuose su trečiosiomis šalimis ta problema būtų e, ta problema būtų sprendžiama sudėtingiau, tačiau tai turėtų būti atspirties taškas. Taip pat sutinku su teiginiais, kad būtina užtikrinti yra labai svarbu, kad bankai ir toliau galėtų finansuoti uh, investicinius projektus, egzistuoja tam tikras e, tam tikra koreliacija tarp stiprių bankų ir stiprių ir stiprios ekonomikos, tačiau kai kuriuose sistemose e, e, egzistuoja ir stiprus bankai, tačiau tų šalių ekonomika yra silpna. Tačiau labai <clears throat> svarbus tarpusavio saveikumas tarp stiprių bankų ir stiprios ekonomikos. Ir tiek viena, tiek kita yra svarbu abiejoms e, struktūroms. Ponas Kemalis kalbėjo apie tai, kad šį kartą viskas yra kitaip. Aš manau, kad kiekvieną kartą yra kitaip. Tačiau tai tam tikrą prasme ir patvirtina jūsų teiginius, nes nauja bankų krizė kils kažkada prasidės, kurie žmonės teigia, kad e, naujo bankų krizė kyla kiekvieną dešimtmetį. Tačiau jeigu mes čia turime e, kalbėti apie tai, ar teisės aktai yra per daug griežti ar ne, aš noriu užtikrinti, kad visi dalyvaujantis e, finansų rinkose turėtų suvokti, kad kilus kryžiai tie bankai gali būti e, gelbėjami privačiomis lėšomis, tačiau mes norime sudaryti iliuzijos, kad visi e, gali būti restruktūrizuojami. Turime sudaryti aišku užtikrinti aišku skolos priemonių eiliškumą ir patvirtinti atitinkamas e, taisyklės, kurios būtų pritaikomos e, bankų pertvarkymo atvejais ir jos būt, turėtų būti taikomos labai griežtai. Pritariu poniai Gulart, kuri teigia, kad reikia vadovautis pragmatiškų požiūrį, vertinant dabartinės problemas, tačiau turime nepamesti iš akių. Ir dar vieną dalyką, aš noriu pasakyti, kad iš tiesų bankų pertvarkymo direktyvos nuostatos veikia. Ir e, tos nuostatos direktyvos tik dabar pradėtos taikyti ir jų taikymo eigoje iškyla tam tikros problemos, pavyzdžiui, susijusios e, su tuo, kad investuodami bankų veiklą investuotojai turi aiškiai suvokti savo prisimama rizika. Taigi dėkoju Jums už pareikštas mintis ir nekantrai laukiu sustikimus su šešėliais pranešėjais ir darybininkais. Ačiū pranešėjui, kurio daugumai minčių aš pritariu ir jis, mano, puikiai žino skirtumus e, tarp e, bankų gelbėjimo privačiomis lėšomis, rekapitalizavimo, naštos pasidalymo ir kitų dalykų. Taip, aš Baigus svarstyti abu diskusijos punktus, suteiksiu žodį komisijai. Toks buvo mano pirminis ketinimas, taigi dabar norėčiau pereiti prie antrosios, antrojo paketo, tai yra kapitalų kapitalo reikalavimų reglamento ir direktyvos žodis Petris Jūna. Ačiū, pana pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien svarstame abu šios klausimus kartu. Pirmininkas minėjo, kad e, kitaip elgtis nebūtų prasminga, turint omenyje, kad e, šios temos yra pakankamai glaudžiai tarpusavėje susijusios dar prieš pristatant pranešimų projektus, nes blogiausias atvejis, kuris, blogiausias rezultatas, kurio galėtume pasiekti, tai yra tai, kad mūsų išvados būtų prieštaraujančios vienos kitoms. Reformuojant dabar KRR 4 ir KRD 4, ketvirtą direktyvą ir KRR, turime atsižvelgti į jų reikšmę visam, visos Europos banko, bankų sektoriui nes e, Bazilio komitetas patvirtino daug naujovių, kurias dabar reikia perkelti į ES teisę. Kalbant apie ketvirtąją kapitalo reklamo direktyvą ir kapitalo reklamo reglamentą, mes daugiausiai dėmesio e, skiriame geresniai kapitalo kokybei, siekiant reaguoti į finansų krizę. Dabar, dabartinėje situacijoje daugiausiai e, dėmesio skiriama atskirų grėsmių apskaičiavimui įvairiems koeficientams, pavyzdžiui, sverto koeficientui ir, žinoma, proporcingumo principui. Be to reikia paminėti, kad labai svarbu pabrėžti pačioje pradžioje tą aplinkybę, kad uh, bankinių paslaugų rinkoms grėsmė kyla visose valstybėse narėse, turime kalbėtis intensyviai su bankų sektoriaus atstovais, bankų priežiūros institucijomis iš visų valstybių narių ir tą daryti pakankamai anksti. Aš buvau susitikęs su penkių skirtingų šalių atstovais ir e, jie man pristatė e, penkias skirtingas svarbiausias problemas jų nuomonė. Taigi, Svarstant šią plačios apimties temą, turime teikti tokius pasiūlymus, kuriais būtų galima reaguoti į skirtingas e, aplinkybės ir atsižvelgti skirtingas aplinkybės atskirose valstybėse narėse Europos parlamente turėtume pamėginti ir čia reikia pabrėžti dialogo tarp atskirų politinių partijų svarbą dar prieš e, parengiant pirmąjį prašymo projektą. Būtina sustarti visiems, nes tai sustiprina parlamento poziciją trilogo dėrybose, kalbant apie atskiras temas. Proporcingumas. Nuo šios temos norėčiau pradėti. Visiems žinoma, kad ypač mažesni bankai gali labiau nukentėti nuo papildomo reglamentavimo nei didesni. Aš prisimenu vieną pokalbį, kuris vyko prieš kelias savaitės ir buvau susitikęs su banko atstovais, jie teigia, kad visame banke dirba 65 žmonės ir du iš jų dabar nieko kito neveikia, kaip tik tai atsakingi yra už informacijos teikimą vykdydami administracinį darbą. O dabar mes būsime priversti, sakė to banko atstovai, susijungti su kitų bankų vien dėl to, kad paprasčiausiai nepakeliame tos administracinių reikalavimų naštos, kuri yra susijusi su Europos parlamentu anksčiau patvirtintomis priemonėmis e, ir mūsų busimomis priemonėmis, kurios e, labai skaudžiai atsiliepia smulkesniems bankams. Ir taip pat iš daugelio šalių girdėjau kritinių atsiliepimų apie tai, kad yra didinama, dėl to, kad yra didinama administracinė našta, su kuria gali geriau susidoroti didesni bankai nei mažesni ir ta našta yra didėja dėl to, kad beveik tie patys duomenys privalo būti teikiami, beveik identiški duomenys turi būti teikiami skirtingoms paklausimą pateikiančioms institucijoms skirtingose šalyse ir todėl reikėtų pagalvoti apie kokią nors priemonę, koordinavimo priemonę tam, kad nereikėtų skirti tiek daug žmogiškųjų išteklių tiems patiems duomenims teikti kelioms institucijoms. Jeigu mes norime palengvinti bankams gyvenimą, tai mūsų, mūsų naujosios taisyklės turėtų būti labiau pritaikytos prie bankų veiklos specifikos ir jas nustatant būtų e, galima labiau atsižvelgti į bankams kylančią grėsmę. Aš manau, kad pirmas žingsnis šią linkmę galėtų būti reikalavimas net rečiau teikti atitinkamą informaciją, tačiau mes savo ruoštų turėtume pasvarstyti, ar tų priemonių jau ir pakaktų, ar reikėtų iškoti kitokių būdų. Taip pat turime diskutuoti ir apie nustatytas ribinės vertės, pavyzdžiui, proporcingumo Viena vertus turime garantuoti, kad mažesni bankai, ant jų būtų užkraunama mažesnė administracinė našta, jeigu grėsmė finansų stabilumui nėra tokia didelė, tačiau kita vertus turime suvokti, kad bankai veikiantis mažoje šalyje turintis e, mažą balansą vis tik tai gali turėti ir sisteminės svarbos ir todėl E, jiems būtina taikyti griežtesnius reikalavimus, nes e, jų netaikant e, mažesnė valstybė narėje galėtų kilti pakankamai didelės grėsmės. Kalbant apie nustatytas ribas, mes turėsime diskutuoti ir apie tai, kokius kriterijus pasirenkti kaip alternatyvą arba kaip sutelktinius kriterijus naudoti, ar vien tik tai į kiekybinius aspektus atsižvelgti ir taip pat ir kokybinius, nustatant tam tikras išlygas tam tikriams bankams arba jų nenustatant. Taip pat norėčiau dar pakalbėti apie koeficientus likvidumo padengimo. Koeficientas buvo patvirtintas visoje ES. Ir dabar mes turime nustatyti privalomą likvidumo rodiklį, privalomą koficijantą, e, tam, kad e, finansų institucijos galėtų sukaupti per tam tikrą e, metų skaičių atitinkamą refinansavimo kapitalo dalį. Mes palankiai vertiname siekius pritaikyti bazelio standartus Europos kontekstui, taip pat užtikrinti uh, indėlių stabilumą ir e, garantijas bei užtikrinti turto likvidumą. Tačiau čia dar reikės įvertinti, ar pokyčiai atitinka mūsų užsibrieštus tikslus ir ar parlamentas čia galbūt reik, turėtų įsikišti e, ir labiau atsižvelgti savo sprendimus į Europos rinkos ypatumus, tačiau manau, kad e, čia mes žengėme tinkamą linkme ir komisijos e, pateiktas pasiūlymas yra tinkamas, kalbant apie sverto koeficientą. 3 procentų privalomos e, skolos kvotos nustatymas yra vertintinas teigiamai. Įsiskolinimo kvotos e, koeficientas vertinamas teigiamai komisija čia ne tik stengiasi perkelti ir gyvendinti bazilio standartus, tačiau taip pat atsižvelgia ir į Europos rinkų ypatumus, numatydama tam tikras išimtis, kurios būtų taikomos e, suteikiant paskolas viešojo sektoriaus subjektams arba tarp bankinėms paskoloms atskirose valstybėse narėse. Taip pat ir šiame sektoriu mes turėtume įvertinti tam tikrų pokyčių reikiamybę ir galimybę, siekiant atsižvelgti į e, Europos rinkos ypatumus. Dar vienas svarbus dalykas yra parama bankams apskritai. Čia yra labai e, svarbus investicinių bankų. Priežiūros klausimas, ypač tų bankų, kurie daugiausia investicinių kreditų suteikia. Investiciniai bankai to ir skiriasi nuo e, įprastinių bankų kad e, jų balansą sudaro valstybės biudžeto lėšos, kurios e, nekelia atitinkamo investicinio banko veiklai jokios grėsmės, nes tai yra ne banko, o biudžeto lėšos. Taip pat turime atskiriai svarstyti investicinių bankų svarbą Europos realiniai ekonomikai. Prieš paskutinis punktas, kurį norėčiau paminėti, tai yra poveikis smulkiajam e, verslui, jau svarstant ankstesnius KRR ir KRD. Mes numatėme tam e, tikras lengvatas 23 e, procentų mažesnėms nei 5 milijonų eurų paskoloms skiriamams smulkiam verslui, jeigu komisija dabar taikys 15 procentų nuolaidą visiems būtinė, visoms būsimoms paskoloms, kurių dydis bus didesnis nei pusantro milijono eurų. Aš palankiai vertinu tokį sprendimą, tačiau klausimas lieka, ar jis yra pakankamas smulkaus verslo finansavimas Europoje nevyksta pakankamai mes turime dėti atitinkamas pastangas, kad situaciją pagerintume, tačiau taip pat turėtume stiprinti ir e, tradicinės finansavimo formas būtent per bankus, todėl manau, kad čia galėtume apsimoti plačiau nei siūloma komisijos pasiūlymą. Paskutinis pastebėjimas susijęs su infrastruktūra. Čia komisija siūlo investicijas į infrastruktūros projektus e, vykdyti lengvatinėmis sąlygomis. Iš esmės tokiam pasiūlymui pritariu, tačiau turime aiškiai įsivaizduoti ir suvokti, kas turima omenyje, minint e, šios projektus ir pagal kokius e, kriterijus jie turi būti atrenkami. Aš kol kas nelabai suprantu, kodėl galima remti tik tokius projektus, kurie yra refinansuotini. Nes būtent viešosios infrastruktūros projektai yra visuotinės svarbos ir negalima tikėtis finansinės gražos iš jų. Taigi, manau, reikėtų pasvarstyti galimybę ir jiems numatyti tam tikras lengvatinės finansavimo sąlygas. Kalbant apie infrastruktūrą, parlamentas gali pabrėžti ir tam tikrus politinės svarbos aspektus, nes milijardinės lėšos šiuo metu investuojamos į infrastruktūrą Europoje, tačiau kol kas niekas nežino, iš kur tos lėšos bus paimamos. Daug kas dabar kalba apie elektroninį judumą, tačiau niekas negali paaiškinti, kaip tie milijonai e, žmonių ateityje e, galės pakrauti savo elektro, auto, elektroautomobilius, e, turint omenyje, kad ne visi jie namuose turės garažą ir jame rozetę elektros, kad būtų galima to automobilio e, akumuliatorių pakrauti. AFES siūloma e, įgyvendinti skubos tvarka. Aš šiam pasiūlymui tikrai neprieštarauju, žinoma, detalės dar galima svarstyti, tačiau pats pasiūlymas yra prasmingas. Jeigu stumsimės į priekį taip, kaip tikimės, tokiu greičiu, kaip tikimės, tai tikiuosi, kad suderinės ir aptaręs su dauguma jūsų ir susidarėjęs savo pranešimo projektą pristatysiu birželio 8 dieną, o tai leis mums e, galbūt iki šių metų pabaigos dar baigti pradėtus darbus, tačiau manau, kad čia pirmenybę reikėtų teikti kokybė, o ne greičiui, tačiau e, veikiausiai proceso eigoje galėsime pamatyti, ar užsibriežtų terminų mums pavyks laikytis. Ačiū. Thank you very much. I agree that quality is priority. Uh, Ačiū, aš suprantu, kad mūsų prioritetas yra kokybė, bet Na, mes dabar neturime nuspręsti dėl IFRES 9 dalies išskirimo, tai prisidėtų prie pagreitintos procedūros, bet mes į šią galimybę atsižvelgsime ir po diskusijų nuspręsime, kaip dirbti. Dabar pono karas vardu Burkhard Palc. Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi Otmar Karas dėl asmenių priežasčių turėjo išvykti vieną šiandien ryte, jis paprašė manęs e, perskaityti jo kaip ELP e šešėlinio pranešėjo poziciją. Otmar Karas palankiai vertina plačios apimties bankų reformos projektą, kurį komisija pristatė 16 metų lapkričio 23 dieną, siekdami baigti, bank, kurti bankų sąjungą, mums reikia rimto, tvirto pamato. Nepaisant to, kad nuo savo kapitalo e, dalis Europos bankose padidėjo, likvidumas pagerėjo, vis tik tai išlieka rimtų grėsmių finansų sistemos stabilumui. Ponas Karas atkreipė dėmesį JAV prezidento du įsakus į breksito dėrybas ir kitus įvykius, kurie neturėtų nukreipti mūsų dėmesio nuo būtinybės pasimokyti iš ankstesnių klaidų, tam būtina mažinti grėsmės ir kartu pasidalinti rizikas. KRD 4 ir KRR pasiūlymai šiuo metu galėtų būti laikomi kaip atsarginiai tuo atveju, jeigu mums pakeliui užsibrėžtą tikslą nuleisti mūsų automobilių padangą. Taip pat Otmaras Karas mano, kad reikia nustatyti privalomą sverto koeficientą bei e, papildyti struktūrinio e, likvidumo rodiklius pagal pirmąjį ramstį ir optimizuoti tokiu būdu banko likvidumą bei teikti didesnę paramą smulkiam verslui. Ponas Karas ir Europos parlamentas ilgą laiką šių nuostatų e, reikalauja. Taip pat e, <clears throat> tam tikros tam tikras rizikos mažinimo faktorius 24 procentais infrastruktūros projektams e, ir energetikos projektams yra sveikintinas, o ypač e, būtina atsižvelgti ir į tam e, tikrus lankstumo aspektus, stabilumo koficiento nustatymą rengiant ir teikiant reikalavimus atskiriems bankams. Tačiau e, Oskaro karo manimu kol kas nėra pakankamai atsižvelgiama šiais pasiūlymais į visas galimai kil, kilsiančias grėsmes. Taip pat būtina aiškiai atskirti ir e, taisyklės taikyti atsižvelgiant į bankų veiklos specifiką mažesni bankai, regioniniai bankai, dažniausiai yra šeiminės įmonės, tiksliau jų klientai yra privatus fiziniai asmenys, šeiminės įmonės, todėl ir jų veiklos rizikos profilis yra kitoks. Investiciniai bankai e, atlieka atitinkamą e, visuomeninė, e, atlieka tinkamą visuomeninį politinį vaidmenį, kurį būtina atsižvelgti. Mes visi kalbame apie būtinybę taikyti proporcingumo principą, tačiau ne visos priežiūros institucijos jį suvokia vienodai, todėl būtina šį terminą patikslinti, patikslinti jo apibrėžimą ir atsižvelgti e, į šį apibrėžimą, įtraukti į šį apibrėžimą taip pat ir atitinkamas e, kontrolės ir priežiūros e, institucijų pozicijas. Būtina mažinti e, e, atitinkamų ataskaitų sudėtingumą. integruota atskaitomybės sistema, pono karas manimų, galėtų būti veiksmingesnė. Taigi per artimiausius mėnesius reikia ieškoti tinkamos pusiausviros tarp pasaulio standartų veiksmingo įgyvendinimo ir perkelimo atsižvelgiant į europinę specifiką ir <clears throat> bendrų vienodų veiklos sąlygų sudarimo atskiriems bankams, pat būtinybės atsižvelgti į e, TILAK ir MLAK, e, TILAK ir MREL nuostatas ir jų tarpusavio suderinimą bei išvengti nepageidavimus rinkos fragmentacijos, taip pat nustatyti tinkamus e, deramos trukmės perimus laikotarpius, per kurios būtų galima geriau pristaikyti prie naujų sąlygų ir reikalavimų. Taip pat e, šiame e, šio maratono finišo tiesiojoje, siekiant gyventi bazų reikalavimus, Otmaras Karas nekantri laukia bendarbiavimas su šiandienis priešėjais ir su pranešėjais. Ačiū dabar, ponas Foks, DKR frakcijos vardu. Chairman. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad nekantrai laukiu bendradarbiavimo su Piteriu Simonu ir kitais pranešėjais. Mano frakcija pritarė daugumai šių pasiūlymų ir džiaugiasi tuo, kad tarptautiniai standartai yra perkeliami į CRR2 ir CRD5. Ten kur buvo įgyvendinti Baselio standartai be jokio pakeitimo, mums problemų nekyla, tačiau esame susirūpinę dėl tų standartų, nuo kurių mm, komisija nukrypsta. Mano frakcija e, labai daug reikšmės e, teikia pagreitintam ir sutrumpintam pereimo prie IFRS 9 laikotarpiui. E, šis e, standartas e, turės didelių padarinių e, rinkai, mes siūlome išskirti FRS 9 standartą, išimti jį iš kitų e, reglamento kapitalo reikalavimų ir dėl jo dėrėtės atskirai. Taip pat labai svarbu būtų vengti vėlavimo ir painiavos ir mes norime parašyti pranešėjo sudaryti palankę sąlygą šiam procesui. Nors aš ir pritariu e, finansa, stabilaus finansavimo e, rodikliui. Aš nesutinku, kad e, valstybės obligacijoms suteikiama nulinė rizika. Mes šį rytį šią temą kalbėjome su komisijos nariu Dombrovskiu, bet jis iš tikrųjų, atsakydamas į mano klausimą, faktiškai ir neatsakė. Jis nepaaiškino, kodėl komisija nukrypo nuo bazelio reikalavimo, 5 procentų reikalavimo. E, jis tiesiog sakė, kad būtų buvę politiškai nepatogu kitaip, elgtis kitaip. Aš manau, kad reikėtų pradėti skaičiuoti realius rizikos koficijantus ir norėčiau pamatyti daug daugiau informacijos ir išsameus paaiškinimo, kodėl komisija čia e, nukrypsta. Toliau kalbant apie e, CRR, EKR e kelia susirūpinimą komisijos reikalavimas, kad įmonės įgyventintų tik 65 procentus bazelio standarto dėl e, rinkos rizikos e, trejus metus po įsigaliojimo. Peržiūros rizikos, rinkos ryžiūros peržiūros esmė buvo panaikinti dabartinio reglamento trūkumus ir du, dviejų trešdalių reikalavimo taikymas nepanaikins tų trūkumų. Na, galima būtų pritarti perinamą laikotarpį, tačiau to perinamojo laikotarpio uh, pabaigoje turi būti aiški prievolė kažkurio metu pradėti taikyti reikalavimą 100 procentų, o to nepasieksime, jeigu komisija pati savo priskirs e, įgaliojimus pratesti tą perinamąjį laikotarpį. Tai yra nepriimtina. Dabar perinu prie CRD 5. Man nes, nerima kelia komisijos pasiūlymas teikti tarpinės kontroliuojančias bendrovės ir nėra jokio vertinimo uh, E, kaip bus su didelių įmonių pertvarkimu, taip pat nekalbama apie teisinės pasiekmes ir galimas komplikacijas, kurių gali atsirasti su kitomis jurisdikcijomis. Taip pat reikalavimas teikti tarpinę kontroliuojančią įmonę e, padidintų verslo sąnaudas Europoje. Tai apribotų ribo e, augimą mažintų darbo vietų kūrimą ir Europa dėl to būtų daug mažiau patraukli verslui. Nesu įsitikinęs, kad šis pasiūlymas prisidės prie sėkmingo pertvarkymo, kaip teigia e, komisija. Jeigu bendras pertvarkymo mechanizmas reikš, kad valstybės narės negalės pačius pertvarkyti savo bankų, tada atsiras įtampa tarp įvairių priežiūros institucijų. Pirmininkė, kaip jau sakiau pradžioje, mano frakcija džiaugiasi daugumą šių pasiūlymų. Mes esame pasirengę dėl jų dirbti su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū, ačiū taip pat, kad išreiškite aiškę poziciją dėl IFRS 9. Na, komisija turbūt dar paaiškins. Bet turiu pasakyti, kad aš esu nustebęs. Ponas Vali viena vertus kritikavo priemonę, kurios nėra. Kritikavote pakeitimus dėl valstybių skolų. E, na ir iš esmės negalima čia dėl nieko sutarti, nes jokių naujovių nėra, yra tik tai status quo. Bet manau, kad reikės tai išsiaiškinti su komisija. Komisija turbūt tai patiksins ir beje, aš, manęs nebuvo salėje, kai jūs pateikėte klausimą e, Dombrovskijui. Dabar Kora Van Uverhoicen. Ačiū, pirmininkė. Na, jau galvau, kad jūs mane pavadinote ponu, bet ne. Ir aš Noriu visų pirma pasakyti, kad nekantrai laukiu galimybės dirbti su Peter Simon ir kitais šešėliniais pranešėjais, e, nagrinėjant šį didelį paketą. Visada nagrinėdami mm, pasiūlymus mes turime siekti pusiausviros tarp e, paramos realiai ekonomikai, darbo vietų kūrimui ir kita vertus E, turime siekti apsaugoti vartotojus ir vengti sisteminės rizikos. Šiame, šie dalykai šiame pakete yra dar svarbesni nei kitose dosie, nes finansų sektorius yra pasaulinis sektorius, mes susidurėme su pasaulinė konkurencija ir manau, kad mes šį paketą ir turėtume nagrinėti, turėdami visus šios dalykus galvoje. Turime pasistengti sukurti kaip galima vienodesnės e, konkurencinės sąlygas visame pasaulyje. Aš norėčiau, kad galėtų bendras principas tos pačios paslaugos, ta pati rizika, tos pačios taisyklės ir kad e, toks principas būtų taikomas kaip galima plačiau. E, ir Piteris Sėmon ir Purka, Pur, Burkhard Balts, e, Orotmarkaras vardu jau kal, minėjo proporcingumą. Manau, kad svarbu pasiūlymus nagrinėti ir šiuo požiūriu. Aš manau, kad mums reikia tinkamų poveikio vertinimų. Reikia vertinti ne tik šį paketą, bet, kaip sakė Ešley, Reikia e, tą paketą vertinti, galvojant ir apie IFRS 9 ir bazelio reikalavimus ir žiūrėti, kaip tai dera tarpusavyje. Taip pat reikėtų žiūrėti ne į vieną konkretų teisės aktą, bet vertinti visų, viso teisės aktų paketo poveikį. E, taip pat reikia pagalvoti apie specifinius sektorius regionus, nes kai vyko diskusija apie Bazelio projektą, Bazelio komiteto darbą, buvo daug nuomonių skirtumų. Jeigu turėsime vieną e, poveikio vertinimą. Na, pavyzdžiui, jeigu jūsų galva šaldytuve, o kojos dega, tai bendra vidutinė temperatūra galbūt ir nėra labai didelė. Bet e, kaipgi vis, viskas atrodo praktiškai. Taigi ir mes turėtume pažiūrėti, kaip visi tie pasiūlymai bus įgyvendinami įvairiose šalise ir įvairiose sektoriuose. Dar vienas bendras dalykas, kadangi mes susidurėme su pasaulinė konkurencija. E, šis sektorius yra visur skaitmeninamas. E, šiek tiek vėliau mes kalbėsime apie mano pranešimą dėl finansinių technologijų, bet jos ir čia yra svarbios. Mes turime pagalvoti, e, ar šis reglamentas yra palankus inovacijoms ar ne, ar galbūt jis gali užgneušti inovacijas. E, šis sektorius taip pat turi daug investuoti, kad būtų konkurencingas e, skaitmeninėje visuomenėje. Apskritai e, nekantrai laukiu diskusijų šiais klausimais su jumis, dabar pateikiau tik bendro pobūdžio pastabas. Ačiū. Ačiū dabar Met Karti. GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ir aš E, laukiu galimybės dirbti su ponu Siman. Aš džiaugiuosi komisijos pasiūlymo aspektai susijusiai su rizikos e, mažinimu. Tai yra tikrai žingsnis e, tinkama kryptimi, tačiau yra daug sričių, kur nueinama nepakankamai toli sprendžiant problemas. Pavyzdžiui, dėl bankų struktūrinių reformų. Mes esame įsitikinę, kad negalima atskirti klausimo per didelis, kad žlugtų ir bankų struktūrinių reformų kiek suprantu, čia bandoma atskirti mažmenę bankininkystę nuo investicinės bankininkystės. Ir turi būti tas atskirimas ir mes e, pateiksime pakeitimų reikalaudami tokio um, atskirimo. Kitas svarbus dalykas yra e, sverto rodiklis vos 3 procentai. Mūsų nuomonė e, svertų rizikos koeficiento e, vertinimas yra daug palank, patikimesnė priemonė vertinant e, bankų padėtį. Ir e, sverto rodiklis yra daug paprasčiau taikomas koficijantas, taigi mes pasisakome už tai, kad sverto koficijantas būtų privalomas pirmojo lygio reikalavimas, tačiau jis turi būti daug didesnis nei 3 procentai. Pavyzdžiui, EBPO 2012 metais rekomendavo, kad šis koeficientas turi būti 5 procentai. 2015 metais mm, buvo sakyta, kad 5 procentų koeficientas būtų daug naudingesnis nei 3 procentai. E, kai kas sakė, kad TELAK yra pakankamas sprendimas, siekiant išspręsti problemą tų bankų, kurie yra per dideli, kad būtų galima leisti jiems žlugti. Aš manau, kad tai taip pat reikia sieti su bankų struktūros reforma ir didesniu sverto koficijantu. Ir EBPO e, e sėkmingai užkirto kelią kai kuriems banko gelbėjimams iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ir pavyzdžiui, tai, tai matėme Italijos banko atveju e, ir šis atvejis aiškiai parodė, kad mm, visi mano, kad kai kur galima e, naudoti mokesčių mokėtojus, mokėtojų pinigus gelbėjant bankus ir dar yra per daug spragų, kad tinkamai veiktų bankų gelbėjimas privačiomis lėšomis. Aš manau, kad mes turėtume vengti išradinėti sudėtingas koncepcijas, to, tokias kaip telak, nes jos ne visada pasiteisins e, ištikus kriziai. Taip pat norėčiau paminėti ir pirmo lygio kapitalą. Mes turime pasirūpinti, kad TELAK veiktų tinkamai, kai to prireiks, kai kils kita banko krizė. Taigi labai svarbu įsitikinti, kad kapitalo priemonės atitiktų jų paskirtį. Bet mums atrodo, kad TELAK nepakaks, norint įveikti naują bankų krizę. Mes e, džiaugiamės kai kuriais pasiūlymais palaipsniui didinti TELAK koeficientą. E, Kaip Ši nuostata bus taikoma kai kuriems bankams, tačiau tie bankai, kurie yra mažiau sisteminiai, nepateks į tą sistemą, jiems bus taikomas atskiras režimas. Mm, taip pat mm, gali būti taikomi kiti standartai, nacionaliniai standartai, e, jeigu jie yra sisteminiai ir per didelį, kad žlugtų. Toliau MVI ir e, infrastruktūra, nemanau, kad reikėtų remtis e, valst... privačių bankų investicijom infrastruktūra. Tai yra makroekonominės politikos dalis. Ir manau, kad bankai yra atgrasomi nuo e, per didelės rizikos prisėmimo, tačiau tuo pačiu metu yra skatinama tokia fiskalinė politika, kuri ragina imti kreditus. E, manau, kad tai galima sutvarkyti tik vykdant tinkamą makroekonomikos politiką, turint galvoje dabartinę infliaciją, bankų pelnai mažėja. Taigi problemų yra. Kaip jau sakiau, aš esu pasirengęs dirbti su šešėliniais pranešėjais, su pranešėjų, e, sieksime tobulinti pasiūlymus. Thank you. Ačiū. Panas Venkikolt. Deutschsprachigen Berichterstatter. Galbūt kalbėsiu vokiškai, nes pranešėjas moka vokiškai ir mūsų pirmininkas mokosi vokiečių kalbos kalbėdamas e, šiame e, posėdyje. Na tai buvo pajokavimas ir netgi jį išvertė. Taigi esu dėkingas Petriu Simonui už tokią pasirinktą struktūrą pranešimų, mes turime sąžiningai įvertinti, ko pasiekėme, primdami atitinkamus teisės aktus dėl bankų sektoriaus reglamentavimo po krizės. Tam, kad tas e, sąžiningas įvertinimas būtų pateiktas, mes turime remtis ir savo analizę, e, kuri yra grindžiama komisijos pateikiama informacija. Matome, kad viena vertus didėja spaudimas tam tikrose vietose šiek tiek e, švelnesnius reikalavimus taikyti ir e, visi lobistai, su kuriuos sustinku, atstovaujantis finansinį sektorių, teigia, kad reikia taikyti šimčių, nes siūlomas priemonės yra per griežtas, per vienašališkas, mes neturėtume tokiam spaudimui pasiduoti. Mes turime uh, įvertinti, kur savo taisyklėmis susibrieštų tikslų nepasiekėme ir kur galbūt netgi padarėme žalos. Apie tą turime kalbėti atvirai. Aš manau, kad e, nesugebėjome visur užtikrinti, kad reglamentuojame būtų griežtai, tačiau vienodai. O kalbant apie sisteminės svarbos bankus, <clears throat> tai matome tiek iš pavyzdžių Italijoje, tiek ir dėl diskusijų, pavyzdžiui, apie Deutsche Bank, kad sisteminiai bankai nėra pasiekę jiems nustatytų tikslų ir kad tas sverto koficijantas 3 procentų arba įsiskolinimų lygis nustatytas yra pakankamas tam, kad e, grėsmė mūsų užsibrištiems tikslams nekiltų. Tuo tarpu Mums dabar svarbu pasiekti, kad e, nereikėtų bankams e, kelis kartus teikti tų pačių duomenų skirtingoms e, institucijoms ir tokiu būdu yra tik tai daroma antireklama Europai tokius reikalavimus tvirtinant, todėl mes turime siekti daugiau nei siūloma šiame dokumento projekte. Mes turėtume bendromis pastangomis užtikrinti, kad ta balanso ataskaita būtų e, teikiama kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti finansų rinkos stabilumą ir tokiu būdu atsikratant tos nereikalingos biurokratijos. Aš neturiu nieko prieš, jeigu mes kalbame apie tam tikras papildomas išimtis arba lengvatas mažoms vidutinėms įmonėms, tačiau e, šios e, nuolaidos ir e, išlygos bei <clears throat> išimtis turi būti grindžiamos vadovaujantis aiškių vertinimų rezultatų. Jeigu paskolos smulkiam verslui iš tiesų nėra tokios rizikingos, kaip dabar teigiama, tai būtinai tai atsižvelgti. Tuo tarpu, jeigu tos grėsmės yra realios, tai mes neturėtume užsimti ekonomikos skatinimu, pasitelkdami finansų rinkos reglamentavimo nuostatas. Taip pat manau, kad atlygių klausimas dar nesulaukia pakankamai dėmesio. Būtent parlamentas nustatė tas pagarsėjusius premijų išmokėjimo ribas, tačiau kol kas nėra patvirtinta pakankamai taisyklių. Būtų užtikrinta, jog e, bankų vadovai ir e, e, pagrindiniai vadybininkai negautų penelik didelio atlygio, jeigu jo nenusipelno, būčiau dėkingas, jeigu komisija galėtų šiam klausimui skirti pakankamai dėmesio. Kitas klausimas yra susijęs su duomenų viešinimo prievolė smulkioms finansinėms institucijoms, turiuomenyje darbuotojų atlygio <clears throat> dydį, tačiau atitinkamos finansų e, rinkų reglamentavimo nuostatos apriepia ir daugiau aspektų nei mano paminėti. Apie grėsmės finansų rinkoms jau buvo kalbėta, manau, kad e, pranešėjo pasirinktas e, visapriepintis požiūris yra tinkamas ir neturėtume apsirboti vien tik tai vienu klausimu. <clears throat> Turime e, labai daug e, subjektų finansų rinkų, kurie labai aktyviai reiškiasi šią diskusiją, tačiau taip pat turime išklausyti ir mokslininkus, bankų priežiūros ekspertus, turėtume atsižvelgti ir į jų vertinimus savo darbę, taigi turime surenkti tinkamus klausimus, kuriuose dalyvautų tiek suinteresuotų subjektų, tiek vartotojų apsaugos, tiek mokslininkų dirbančių finansų rinkos stabilumo srityje. Nuomonė būtų išgirta, mes turime užtikrinti didesnį tolygumą, vadovautis proporcingumo principu. Viena vertus, kad būtų atsisakoma perteklinio reglamentavimo, mažinama biurokratijos našta, tačiau kartu ir nepamestume iš akių savo aiškaus tikslo užtikrinti finansų rinkų stabilumą ir nepasiduoti lobistų spaudimui. Ačiū. Ačiū. Ačiū, Marko Valė. Taip, kalbėsiu trumpai, nes aš jau kalbėjau anksčiau. Aš esu šešėlinis pranešėjas abiejų e, pranešimų. Uh, Galbūt e, šiek tiek e, patikslinsiu klausimą susijusiu su e, valstybės rizika. Aš kalbėjau apie 407 straipsnio pakeitimą. EBA gali numatyti atitinkamas išimtis valstybės obligacijoms ir nustatyti skirtingas ribas. Bet tai gali turėti katastrofinių padarinių periferinėms valstybėms. Kiti nariai iš Šiaurės Europos e, galbūt laikosi kitokios nuomonės, bet aš norėčiau paprašyti kolegų pagalvoti apie riziką susijusią su valstybės obligacijomis. Turime neleisti didinti toliau įtampas. Ačiū e, ir aišku poveikio vertinimas šiuo klausimu. Bet aišku, apie tai mes dar kalbėsime ir aptarsime šį straipsnį. Ačiū. Toliau spontaniniai pasisakymai. Pone Morgano. Ponas Morgano. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už nuomonę dėl komisijos pasiūlymo. Tas pasiūlymas iš tikrųjų uh, sudėtingas, išgirdome jau nemažai nuomonių. Kai kurie sako, kad reikia labiau įsigilinti į kai kurias rytis. Aš galiu pasakyti, kad e, skaitydamas e, pasiūlymą ne viską, kokią suprantu, 507 straipsnėje komisijos e, pasiūlymo kalbama apie EBI įgaliojimus nagrinėti vairias priemonės. kalbama taip pat e, apie valstybės e, skolą. E, bet mes žinome, kad yra Bazelio nuostatos ir kol kas sutarimo nėra. Taryba nusprendė um, sulaukti diskusijų pabaigos Bazelio komitete. Pernai pateikta, mm, pateiktas pranešimas dėl bankų sąjungos ir ten mm, taip pat mm, nieko apie tai nesakoma, laukiame Bazilio komiteto išvadų. Bet jeigu būtų patvirtintos nuostatos dėl valstybės skolos, tokios kokios yra pasiūlyme, Tai galėtų būti kengsminga Europos bankų sektoriai. Aš manau, kad šiai diskusijai yra dabar per anksti. Jo labiau, kad e, kol kas rinka nesitikė tokių pasikeitimų. Ir jeigu jie būtų patvirtinti, tai galėtų būti problematiška Europos bankų sektoriuje. Ir iš tikrųjų yra Europos parlamento rezoliucija dėl Bazelio 3 užbaigimo, e, kur apie tai e, kalbama. Sakoma, kad e, reikia palaukti kartą peržiūros rezultatų ir užtikrinti vienodas veiklos, sąjungą, vienodas veiklos sąlygas. Uh, ir neteikti pirmenybės atskiriems verslo modeliams ar institucijoms. Bet iš tikrųjų tai e, tikėtina, jeigu bus patvirtinta Europos lygmens nulinės rizikos priemonės, bet, e, kaip sakiau, mes turime laukti sprendimų kitose srityse, nes tai jautrus klausimas. Kągi dabar pirmiausia suteiksiu žodį komisijai. Ponas Vidner. Ačiū pirmininkė, daug buvo išsakyta pastabų ir pasistengsiu sureaguoti į viską. Mes savo pasiūlymų siekiame ir Jūs kalbėjote apie tai, siekiame toliau mažinti riziką, teikdami šį dokumentų rinkinio pasiūlymą. Mes e, siekiame mažinti tą riziką, kurios atžvilgių priemonių dar nebuvo imtasi. O kita vertus, ir tai taip pat buvo pastebėta, mes norime užtikrinti, kad bankai toliau atliktų savo vaidmenį, teikdami finansavimą verslui. Tai mes siekime suderinti šios du aspektus, galvojame apie tai, kokios potencialiai gali kilti problemos, bent artimiausių laikotarpių, finansuojant ekonomikos sektorius. Ir aišku, visada sunku numatyti, kaip viskas veiks praktiškai mm, Mes pasiūlėme laipsnio, e, laipsnės pradžios laikotarpį, e, numatant stebėseną, kad būtų užtikrinta, kad e, nenueisime per toli. Ir taip pat bus laipsniškai pradėtos taikyti bazelio nuostatos. Tai siekiame tokios pusiausvėros. Taip pat yra nemažai priemonių, kurios tiesiogiai skirtos ekonomikai finansuoti, mm, būtent infrastruktūros priemonės ir panašiai. Tai mes manome, kad tai yra gerai suderintas pasiūlymas kartu, aišku, su MREL ir TELAC. Kaip sakiau, tai yra pasiūlymų rinkinys ir viską reikia vertinti kartu. Aišku, kalbame apie du skirtingus pasiūlymus, bet jie tarpusavėje susiję Kalbant apie pagreitintą procedūrą, manau, kad iš tikrųjų eiliškumo hierarchijos pasiūlymas yra tikrai svarbus e, ir galbūt šiam pasiūlymui turėtų būti teikiamas e, prioritetas ir, aišku, taip pat 2018 e, sausio įsigalios naujos apskaitos taisyklės automatiškai tai darys poveikį kapitalo reikalavimams. Taigi Nors e, galbūt 18 sausio 1 e, tekstas dar nebus parengtas, bet to reikėtų siekti. Dar kelias išsakytos pastamos - proporcingumas. Mes tikrai stengiamės ieškoti geriausio sprendimo, bet um, taip, ką jūs ir sakėte, atskleidimas, ataskaitų teikimas. Um, paprastesni reikalavimai, nukrypti leidžiančios nuostatos. Apie visą tai galvojame ir galvojame apie specifinį režimą mažiems bankams. Apie tai nekartą diskutavome su valstybėmis narėmis, bet viskas sudėtinga, nes kila klausimas, e, kaip apibriežti dydį, kas yra maži bankai. Po to yra dideli bankai, turintys labai paprastą veiklos modelį, ribotą kredito riziką. Uh, Mm, ir galvojant apie alternatyvės sąlygas, kokios jos būtų. E, galvojam apie likvidumą, visus kitus aspektus ir kol kas nusprendėme, kad e, geriausia būtų e, skirti tikslinės priemonės proporcingumo. Kitus klausimus dar sprendžiame ir suinteresuotosios šalis, kalbant apie ataskaitų teikimą, taip pat sakė, kad turi teikti kelias skirtingas ataskaitas. Taigi apie tai taip pat turime galvoti ir kiek šie dalykai turi būti reglamentuojami. Bet čia esame pasirengę toliau su jumis diskutuoti. Toliau buvo kalbama apie valstybės obligacijas. Mūsų pasiūlyme nėra kažkokių naujų nuostatų, dėl to nėra daroma skirtumų tarp e, skirtingų valstybių narių e, bankų ir vadovaujamasi to pačiu požiūriu, kaip svarstant Bazelio pasiūlymų, naudojamasi nulinės rizikos e, faktoriumi. Ir dėl 507 čia nesusipratimas, tai yra bendra nuostata, bendro pobūdžio nuostata dėl uh, veiksmų laisvės nacionaliniu lygmeniu. Mes su valstybėmis narėmis bendravome, nes e, buvo baiminamasi, kad galbūt e, siekiama dar labiau viską europizuoti. Aišku, nelengva rasti sprendimą. Mes e, stengiamės kaip įgalėdami, bet mūsų pasiūlymas jau yra maksimaliai pasvertas, galvojame kokį poveikį e, gali turėti tos didelės pozicijos ir didelius, didelių pozicijų ribos. Kalbame apie e, visas didelių pozicijų ribas. Toliau MRL. Buvo užduotas klausimas apie gelbėjimą privačiomis priemonėmis. Uh, ir priemonės, kurios išleistos trečiosiuose šalyse. Tai yra leidžiama, bet tik su sąlyga, kad yra tokia gelbėjimo privačiomis priemonėmis nuostata konkrečiai tose finansinėse priemonėse. Ir SRB gali aktyvuoti tą nuostatą. Taigi tokia nuostata turi būti įrašyta ir pertvarkymo institucijos turi tą nuostatą aktyvuoti. Dar buvo kalbama apie gelbėjimo fondą. Pasiūlyme nekalbama nei apie BRD, nei KRD, kalbama tik apie pertvarkymo fondą. Bet aišku, mes Galime toliau dar dvišalių pagrindų apie tai kalbėtis. Ir apibendrinant, tiksliau gal dar vienas e, sverto koficiento klausimas. Galbūt kai kuriais atvejais galima numatyti didesnį svarto koficijantą. Sprendimo dar nėra čia, nes turi pirmiausia baigtis Bazelio e, diskusija. Ir vėliau teisėkuros institucijos e, turės e, numatyti aukštesnį mokestį gysips. Ir aišku, mes esame pasirengę toliau aiškintis viską su jumis kartu. Danuta. Sakėte, kad atsakėte į pagrindinius klausimus, bet aš manau, kad mano klausimas taip pat buvo svarbus. Klausiau apie EBA e, rekomendacija dėl nacionalinių e, pertvarkymų ir gelbėjimo sistemų. EBA pateikė spalio mėnesį šias rekomendacijas ir jūsų pasiūlyme neatsižvelgiama į galima, galimus pokyčius. Ar aš neteisingai viską suprantu? EBA iš tikrųjų viską paaiškino, kaip pereiti nuo indėlių prie bendrų įsipareigojimų sistemos. Kaip pakomentuotumėte? Atsiprašau, turėsiu pasitikslinti. Kolegos man sako, kad nėra įtraukta pasiūlymų šiuo požiūriu, bet mes pasitikslinsime. Pranešėjas. Pirmiausia, labai ačiū už e, šią išsame diskusiją, paminėtus atskirus aspektus, kuomet aš paverčiu pasisakymus balsais parlamento narių, tai galiu tikėtis, e, kad e, gana vieningai žengsime pasirinktą kryptimį. Aš tikiuosi, kad smulkmenas, dėl smulkmenų ir detalių taip pat sugebėsime susitarti, tačiau matau ir tokių klausimų, dėl kurių nuomonės įsiskiria ir turiu pripažinti, kad aš to iki šiol dar nesitikėjau. Pavyzdžiui, klausimas susijęs su valstybių obligacijomis ir iki šiol e, vykusiuose susitikimuose su finansų sektoriaus lobistais apie tai net nebuvo užsiminta. Taigi dabar turime elgtis labai apdairiai, kad nepradėtume diskusijos, kuri yra toli nutolusi pakankamai nuo tikrovės mes e, čia teisėkuros priemonėmis nereglamentuojame nieko, kas galėtų turėti įtakos e, e, valstybių, valstybinių obligacijų vertinimui bendrame kontekste. Lygiai taip pat kaip ir nesvarstome paskolų ribinių verčių. Nepaisant to, nekantri laukiu būsimo bendradarbiavimo, jūsų indėlio. Mūsų kabineto duris visuomet atviros, pašto dėžutė taip pat, o telefonų linijos yra dažniausiai užimtos. Tačiau bet kokiu atveju nekantriai laukiame galimybės atsižvelgti į jūsų pasiūlymus ir pozicijas dėl skirų šio pranešimo nuostatų, nes dar kartą pakartosiu, kad labai svarbu užsitikrinti šiam pranešimui didelio parlamento narių. E, Daug, e, didelės parlamento narių daugumos palaikymą tam, kad galėtume po to rimtai dėrėtis su taryba. First, Ačiū, buvo labai įdomus e, pirmasis aptarimas ir turime pranešėjo pasiūlymą. Birželio 8 dieną po klausimų bus pristatytas pranešimas ir mm, galbūt vyks dar viena diskusija. Tik galvoju, ar pono Hokvark tinka šis terminas. Mes ketiname e, numatyti tą patį laiką. Ar galbūt e, mes e, turėtume dar viską koordinuoti, bet mes sutarsime dėl visko, nes pranešimai tarpusavėje susiję. Aišku, dabar neturime to nuspręsti, bet jeigu reikia derinti pranešimus, tai reikėtų paraleliai juos pristatyti. būtų problematiška nustatyti, kuris pranešimas po kurio turėtų būti pristatytas. Kągi, siūlau numatyti grafiką ir vėliau detalės išsiaiškinsime kitose posėdžiuose. Taigi ačiū. Galime baigti šio klausimo aptarimą ir pereiti prie kito. Yeah, but yes, of course, 8 June as following, but as Birželio 8 diena, bet e, visą tai dar turi būti patvirtinta ir dabar ko gero neverta numatyti galutinės e, datas ar balsavimų datas iki metų pabaigos. Pirmiausia, siekime, kad birželio 8 būtų pristatymas. Fintech. buvęs šeštas punktas, kurį mes dabar nagrinėsime. Taigi pranešimo projektų svarstymas finansinės technologijos žodis Kora van Neuvenheisen. Ačiū pirmininkė. Manau, kad kai kurie mano šešėliniai pranešėjai turbūt šiek tiek e, nustebo dėl e, šio posėdžio eigos. Mes dirbame greičiau, nei buvo, nei buvo numatyta. Vis tiek noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį dėkoju už puikų bendradarbiavimą nagrinėjant šį dosiją. Na, manau, kad finansinės technologijos yra tiesiog finansai, kuriams daugiau galimybių sutelkia naujos technologijos. Šiuo pranešimu aš žvelgiu į ateitį. Ėmiausi iniciatyvos parengti šį pranešimą, nes kol mes e, dar sprendžiame ankstesnių krizių problemas, priimdami teisės aktus, tokius, kokius e, ką tik aptarėme, pavyzdžiui, KRD, KRR, visur pasaulyje naujos technologijos keičia finansinės paslaugas, mes matome, kaip reguliavimo institucijos eksperimentuoja ir tikrai labai daug kas vyksta. E, yra daug poslinkių ne tik Europoje, galime kalbėti ir apie ją, apie Singapūrą. Aš manau, kad turėtume mes atsisakyti to seno įvaizdžio. E, apklausos rodo, kad e, daugiau finansinių technologijų yra kūriama vidurio rytų Europoje ir Azijoje nei Europoje. Be to, šie regionai pasiekė puikių rezultatų kartu su Silicijos lėniu ir Izraeliu ir skaitmenimas yra ne tik pasaulinė tendencija, tai yra ir tarp sektorinė tendencija. Ne, ne, nedidelis skaičių technologijų iš esmės keičia įvairius sektorius, ne tik finansų, bet ir transporto bei medicinos sektorių. Aš kalbėdama apie naujas technologijas turiu galvoje ir mm, kompiuter, debesijos kompiuterinę, robotinės konsultacijas, išsklaidyto slaptosios operacijos knygos technologijų prietaikas ir taip toliau. Ir dabar e, finansinėse technologijose dalyvauja tokie e, subjektai, kurie anksčiau nebuvo aktyvus finansų sektoriuje. Ir tas technologijas gali kurti ir didelės bendrovės, ir mažos, e, nedidelės įmonės, taip pat ir gigantai kaip Amazon, Google ir panašiai. Aš manau, kad mes turime priimti naują pasaulio viziją ir tai daryti įvairiais būdais. Turime galvoti apie regionų atskirti, e, sektorių pasidalymą, e, paslaugų teikimą. Taip pat turime keisti ir priežiūros bei stebėsenos metodus. Kaipgi mes turėtume tai daryti? Aš noriu paraginti komisiją pateikti ambicingą finansinių technologijų veiksmų planą. Ir e, komisija taip pat turi galvoti per sienas. Lygiai taip pat turi elgtis ir priežiūros institucijos. Ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad FISMA jau dabar bendradarbiauja su GRAU ir Connect generaliniais direktoratais. Džiaugiuosi, kad tas bendradarbiavimas vyksta šiame pranešime neketinu pristatinėti techninių sprendimų. Tiesiog noriu e, pakalbėti apie tam tikrus e, finansinių technologijų parametrus Europoje. Svarbiausias principas man yra inovacijų principas. E, ir reikėtų tinkamai vertinti kiekvieno teisės akto poveikį. Kitas dalykas, aš esu liberalė ir pasisakau už sąžin, atvirą konkurenciją tam turi būti sudarytos vienodos konkurencijos sąlygos, tai yra mes turime visus subjektus žiūrėti vienodai, taikyti tos pačius principus, tačiau tas pačias taisyklės. Taip pat manau, kad svarbus dalykas yra ir technologijų neutralumas. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę vyko diskusijos dėl MIFID, svarstėme, ar ataskaitos turi būti popierinės, netgi tais atvejais, kai produktas yra skaitmeninis ir jį galima įsigyti skaitmeninėmis priemonėmis. Dar viena svarbi rekomendacija. Mes turėtume skatinti kontroliuojamus eksperimentus, nes tik kažką darydami mes išmoksime. Ir tai aktualu ne tik finansinių technologijų sektoriui, tai aktualu ir e, priežiūros institucijų sektoriui. Jeigu mes neeksperimentuosime su išsklaidytosios operacijų knygos technologijomis, virtualiomis valiutomis, Jei neeksperimentuosime kitaip, tai mes niekada nežinosime, kokiu trūkumu yra ir negalėsime tinkamai prižiūrėti šios ryties. Ir kaip ir sakiau ankstesnių diskusijų metu, mes turime pasirūpinti tinkamais vartotojų apsaugos standartais ir finansinė stabilumo apsauga. Tai yra prielaidos, apie kurias mes kalbame. Manau, kad daug Pranešime pateikiama daug politinių rekomendacijų, tačiau rekomendacija numeris vienas yra kibernetinis saugumas. Na, mm, e, jungtis, e, internetas yra likoras, kurio kvepuojame, negalime apie to gyventi, tačiau technologijos reiškia, kad mes galime tapti ir kibernetinių išpolių taikiniais. Tai gali sukelti pavojų mūsų veiklai, tai taip pat gali reikšti, kad nebegalėsime teikti paslaugų. E, na, Pagalvokime, 80 milijonų dolerių gali būti vienu metu e, pavokta iš Bangladešo banko, taip pat galima, gali būti įsilaužta į milijardą e, Google mm, paskirų ir panašiai, arba gali būti pavokti vartotojų duomenys iš Tesko. Ir tie laikai, kai e, bankus plėždavo kaukėti ginkluoti plėšikai jau praeitįje, dabar e, E, bankus, plėšia e, programišiai. Jie tai daro pasitelkia sudėtingas technologijas ir tai turi didelių padarinių. Ir aš kalbu ne tik apie e, valiutą, aš kalbu ir apie duomenis. Duomenis dabar jau yra tapę naująją valiutą. Ir duomenų klausimas yra labai svarbus šiame dosie. Kalbu ir apie asmens duomenų apsaugą, ir apie daugybę iššūkių, kurie kyla dirbtinio intelekto srityje ir mašininio mokymosi srityje. Čia turime pagalvoti, kaip atsižvelgti į atsakomybės riziką ir taip toliau. Čia kyla daug klausimų. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su įgūdžiais. Visos inovacijos yra paremtos programinė įranga dirbtiniu intelektu, naujomis technologijomis. Europai reikia žmonių, kurie turėtų gebėjimų atlikti su tuo susijusias užduotis. Visą tai siejasi su algoritmais. Tai reiškia, kad mums reikia daugiau technologijas išmanančių žmonių, kurie sugeba skaityti ir rašyti algoritmus ne tik e, šiame sektoriuje, bet ir priežiūros institucijose. Nes jeigu yra algoritmų, kurie yra tendencingi, gali atsirasti nauja sisteminė rizika, kurios mes dabar net neįsivaizduojame. Ir šį dalyką svarbu pripažinti. Taigi tiek pirmininkė ir dabar esu pasirengus išklausyti kolegų. Ačiū. Dabar Brian Hayes, EPP šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti korą puikiai, puikiai padirbėjus, parengus puikų pranešimą. Uh, Taip pat e, džiaugiuosi, kad ji diskusijų metu buvo labai atvira, diskutavo su šešėliniais pranešėjais kitais kolegomis. Mm, šiandien norėčiau pateikti keletą pastabų. Visų pirma, noriu pasveikinti, pasidžiaugti tuo, kaip buvo rengiamas šis pranešimas. Jis yra glaustas, e, taiklus ir atitinka savo paskirtį. Aš manau, tai yra labai svarbus principas, nes labai dažnai, kai rengiami pranešimai savo iniciatyva, yra surašoma per daug dalykų ir prarandama koncentracija. O šiuo atveju, manau, e, pranešimas glaustas, taiklus ir manau, kad mums bus e, lengviau dėl to tartis dėl kompromisu. Svarbu, kad pranešime komisijai ir valstybėms narėms yra siunčiamas signalas apie prioritetus, kuriuos mm, nori pasiūlyti šis komitetas, kalbant apie finansinių technologijų erdvę ir aplinką. Manau svarbu, kad visos kolegos ir visos frakcijos pritartų tiem prioritetam. Keletas pastabų apie pranešimo turimą. Turinį. Aš manau, kad pranešimas, pranešime pasirinkta tinkama kryptis, e, bendras e, pranešimo tonas yra teigiamas ir yra teikiamos rekomendacijos, kad Europa turi eiti, mm, siekti, kad būtų palengvintas paslaugų teikimas, naudojantis finansinėmis technologijomis ir kad tuo pačiu metu būtų užtikrinta vartotojų apsauga ir stabilumas. Mes šiame pranešime norime pasakyti, kad mm, ES institucijos gali e, paskatinti finansinės technologijas, bet tuo pačiu metu vartotojai gali būti tikri, kad e, jiems bus užtikrinta aukščiausio lygio apsauga. Ir mums reikia tinkamos pusiausvėros tarp finansinio stabilumo, vartotojų apsaugos ir tų nepaprastų inovacijų, kurios matome finansinių technologijų srityje visoje Europoje. Taip pat labai svarbu, kad e, pats procesas vyktų gerai ir kad nebūtų apsiribojama vien mokėjimais, nes dažnai finansinės technologijos yra suprantamos kaip e, mokėjimų paslaugos. E, šiame pranešime kalbama ir apie kibernetinį saugumą, e, IRT rizika yra labai tinkamai akcentuojama šiame pranešime. Turiu ir keletą pasiūlymų, kaip būtų galima pranešimą patobulinti. Visų pirma, manau, galėtume uh, daugiau kalbėti apie finansinį stabilumą. Gal netgi reikėtų skirti atskirą skirsnį finansiniam stabilumui. Nėra prasmės e, naudoti finansinių technologijų, jeigu žengėme vieną žingsnį pirmin, o po to du žingsnius atgal. E, Taigi mes turime labai, šis parlamentas turi labai daug dėmesio skirti finansiniam stabilumui, tai buvo daroma per pastarosius keliarius metus ir svarbu, kad ir toliau turėtume tai galvoje, galvodami apie finansinių technologijų kursą. Aš manau, kad šis e, pranešimas turėtų e, skatinti teikti visokiojopą paramą ir taip pat e, turime numatyti, kaip reaguoti susikloščius sudėtingoms aplinkybėms. Bet jeigu finansinės technologijos sukelia sisteminių sutrikdymų, tai jos neturėtų būti remiamos. Aš taip pat manau, kad pranešime būtų galima išsameu pakalbėti apie tai, kaip finansinės technologijos galėtų padėti kurti, o ne stiprinti kapitalo rinkų sąjungą. Fintech galėtų tapti pagrindiniu varomuoju veiksniu imantis kapitalo rinkų sąjungos e, iniciatyvų. Ir pirmininkė, aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie draudimo technologijas. Kaip PMBG neseniai sakė, kad iš šimto finansinių technologijų įmonių 2016 metais bei patvigubėjo draudimo technologijų įmonių paprastai draudimo bendrovės vertinamos kaip tradicinių paslaugų tiekėjos, tačiau aš manau, kad e, reikia pripažinti, kad draudimo technologijos e, nesivystė taip kaip tradicinės finansinės technologijos, bet vis dėlto ir čia reikia tam tikro reguliavimo aiškumo. Svarbu, kad mes ateityje sugebėtume apriepti svarbius poslinkius draudimo technologijų srityje. Taigi dar kartą dėkoju pranešėjai už jos darbą, už jos įsitraukimą. E, laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Mes ketiname pateikti keletą pakeitimų, kad dar patobulintume šį pranešimą. Socialistų demokratų frakcijos vardu Katalin Sorin Ivan. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui už e, labai drąsų, sudėtingą pranešimą. Čia mes įžengėme į naują greitai besivystančią sritį, kurioje pokyčiai vyksta realiuoju laiku, labai sunku prognozuoti, kaip stacija pasikeis po pusmečio arba vienerių metų, nes uh, Viskas keičiasi labai greitai. Buvau susitikęs su fintech kompanijų atstovais. Visi jų veiklos planai yra rengiami daugiausiai šešių mėnesių laikotarpiu, nes jie negali numatyti, kas vyks vėliau. Taigi pirmiausiai mes turime skatinti e, fintech centrus veikiančius JAV, Junktinėje karalystėje, Azijoje, Niderlanduose toliau kurtis e, Europoje, <clears throat> jungtis tarpusavyje. Taip pat labai svarbu, kad e, smulkus startuoliai, kurie bando įsitvirtinti rinkoje, nebūtų žlugdami bankų, nes bankų požiūris į juos kol kas konservatyvų. Žinome, kad bankai apskritai veikia gana konservatyviai ir tokiu būdu startuoliams yra labai sunku kurti atitinkamus produktus, kurios paslaugos būtų teikiamas finansinio tarpininkavimo paslaugos ir kai kurios startuolius, startuolius bankai paprasčiausiai suvalgo, paversdami juos savo struktūros dalimi ir tokiu būdu išgaruoja ta naujovių siekimo dvasia. Labai svarbu padrasinti, paskatinti tos startuolius veikti, taip pat e, skatinti keitimas informaciją realiuoju laiku tarp vartotojų, gamintojų, tarpininkų. Taigi turime skatinti visus rinkos dalyvius aktyviau dalyvauti vykstančiose procesuose. Mes e, daug diskutuojame apie kovos su mokesčių sukčiavimu būdus Puikiai žinote, kokie svarbus yra bankai, kurie perkelia didžiulės pinigų sumas į offshore'inės sąskaitas. Todėl tokios technologijos kaip blockchain arba virtualios valiutos būtų tinkamai reglamentuojamos, užtikrinant jų naudojimo skaidrumą, taip pat užtikrinant ir atitinkamų paslaugų tiekimo skaidrumą tam, kad fintech technologija nepadarytų žalos e, Europos kapitalo rinkai. Nežinau, ar mums reikia naujo reglamento, galbūt galėtume pasinaudoti dabar jau galiojančiais kapitalų rinkos reglamentais. Europos Sąjungoje galėtume pateikti atitinkamus pakeitimus galiojantiems teisės aktams, juos pasiūlyti tam, kad būtų galima juos geriau pritaikyti prie fintech. Turėtume nepamiršti ir pažeidžiamų klientų. <clears throat> Turime rasti būdų, kaip žmonėms su negale arba skurdžiau, skurdesniuose regionuose gyventėms asmenims būtų užtikrinta prieiga prie šių paslaugų. Fintech yra visos ES projektas, todėl turėtų būti prieinamas visiems piliečiams. Aš manau, kad svarstydami pakeitimus ir kiekvieną pastraipą mes sugebėsime pasikeisti nuomonėmis išsameu. Noriu padėkoti pranešėjai, sutikras, kad šis pranešimas iš tiesų bus labai vykęs. Ačiū. Ačiū. Matau tik Barbara Kapel, kuri prašo žodžio, prašau. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą vienbalsiai visi tvirtina, kad šis pranešimas ir pasiūlymas yra labai glaustas, tikslingas, lengvai skaitomas ir suprantamas, taigi esu tikra, kad mes sugebėsime sustarti dėl primtinų kompromisų šioje naujoje svarbioje srityje, kurioje ES ir ES parlamentas dabar <clears throat> mėgina e, nustatyti tam tikrą reglamentavimo struktūrą, žinoma, pirmiausiai yra labai sudėtinga e, susitarti dėl <clears throat> apibrėžimų, e, kuris e, dabar yra toks, kad bet kas gali vadintis fintech ir jeigu mes vadovausime šiuo apibrėžimu, tai gali kilti nemažai problemų ir sunkumų, tačiau man labai svarbu, kad būtent Kora šios temos ėmėsi Jis svarbi tiek finansų pramoniai, tiek paslaugų sektoriui ir mes sugebėsime rasti tinkamus sprendimus. Dar vienas man svarbus klausimas, tai susijęs su kontroliuojamu eksperimentu. Aš e, pasiūliau vadovautis tokiu požiūriu kaip Singapūre ir E, Australijoje, tačiau čia labai svarbu apibrėžti ir atitinkamus mastus, e, suvokti e, arba matyti, kur baigėsi fintech kompanijos veikla ir kur prasideda bankinė veikla. Dar vieną aspektą noriu paminėti, kuris yra susijęs su bendrosiomis apibrieštimis, tai yra eksperimentas su skaitmeniniu euru. Aš rengiau pranešimą dėl skaitmeninių valiutų savo laiku. Tuo metu mes jau minėjome, kad e, virtualioje erdvėje egzistuoja daug valiutų, taigi galbūt e, tas koros pasiūlymas suteikti Europos centrinių bankui daugiau įgaliojimų virtualaus euro e, srityje. Tačiau, kaip minėjau, virtualių valiutų yra daug ir čia e, galbūt papildomi galiojimai nacionaliniams bankams ir centriniams bankams nebūtų labai naudingi. Čia komisija galėtų pagalvoti, galbūt pateikti naujų pasiūlymų. Saugumas yra labai svarbi tema. Blockchain technologija Taip pat todėl e, būtų keistis informacija tarp nacionalinių reglamentavimo priežiūros institucijų, nes iš tiesų ši tema yra labai svarbi, kaip ir saveikumas bei e, standartizuotos prietaikų sąsajos. E, taip pat būtina kalbėti ir apie investuotojų apsaugą. Ši tema svarstoma ir kitose kontekstuose. Ir fintech kontekste ji taip pat yra labai svarbi. Kora pagristai minėjo, kad <clears throat> būtina ir sukurti naujas mokymo programas fintech srityje tam, kad jauni žmonės, kurie jau dalyvauja šioje veikloje, galėtų jaustis dar užtikrinčiau. Taigi ačiū, laukiu gero bendarbiavimo. Pagal procedūrą prašau žodžio, niekas nenori kalbėti. Žodis pranešėjai, bet prieš tai dar žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes kaip ir pranešėję finansų technologijas mes vertiname kaip technologijas, kurios leidžia teikti finansinės paslaugas ir apriepia e, visas rytis. Mūsų vertinimų pranešimo projekte pateikiama išsami galimybių, politinių iššūkių apžvalga ir visą tai surašyta tik keliose puslapiuose. Noriu padėkoti pranešėjai už sugebėjimą e, tokį trumpą ir aišku pranešimą parengti, nes esame matę daug didesnės apimties pranešimų šiame pranešime yra svarbiausi aspektai išdėstyti. Pranešime tiek komisija, tiek priežiūros institucijos raginamas imtis veiksmų, pažiūrėjau, pasintrinis bankas, nacionalinės priežiūros institucijos, manome, kad e, šie raginimai yra pagristi, nes viena institucija negali pateikti atsakymą visus klausimus ir šis klausimas taip pat nėra susijęs vien tik su priežiūros institucijų atitinkama veikla ir veiksmais ar <clears throat> su pačiomis e, finansinių paslaugų institucijomis ir jų požiūriu mes visiškai pritarėme raginimui pasitelkti visapriepinti požiūrį, kuris apriektų domenų politiką, mokslinis tyrimus ir plėtrą ir Europos komisijoje mūsų struktūra taip pat atitinkamai, mūsų struktūros taip pat sutelkia pastangas, e, kad galėtų pasiekti geriausių rezultatų šioje srityje. Mes visiškai pritarėme raginimui užtikrinti technologinį neutralumą. Tai yra pakankamai didelis iššūkis, nes e, reglamente iš esmės yra atspindima tam tikro laikmečio, tam tikros tikrovės <clears throat> esama padėtis ir labai sudėtinga prognozuoti ateitį pasitelkus reglamento nuostatas, taigi užtikrinti technologinį neutralumą bus pakankamai didelis iššūkis. Pasižymėjome raginimą užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir proporcingumo principo taikymą, bus šie dalykai turi būti vykdomi vienu metu ir taip pat pasinaudoti e, e, grėsmėmis e, grindžiama ir vertinama požiūrį, taip pat yra labai svarbus pasiūlymas. Taip pat kaip ir proporcingumo principų užtikrinimas, taip pat būtina užtikrinti integralumą, kuris grindžiamas sauga, saugumu, nes finansinės paslaugos daugiausiai siejamos su pasitikėjimu. Ir jeigu kyla šios rytyje kokiu nors rimtų iššūkių, tai iš tiesų yra kibernetinis saugumas privalome užtikrinti, kad būtų apsaugoti vartotojų ir sistemos interesai. E, žinoma, informacinių, e, inovacinių, info, inovacijų mazgų, inkubatorių kūrimas e, yra sveikitas dalykas tiek valstybės narėse, tiek kitose trečiose šalise. Tie modeliai yra vystami ir plėtojami, per juos būtų galima dėkti daugiau naujovių finansų sektoriuje. Taip pat e, pranešime pažymimi ir e, paslaugų pirkimo iš išorės teikiami privalumai. Europos priežiūros institucijos šiuo metu ypač e, bankininkistės institucija intensyviai dirba rengdama, rengdama atitinkamus reikalavimus debesų kompiuterį, debesijai, prietaikų sąsajoms. Reikia pabrėžti taip pat ir būtinybę užtikrinti atitinkamų įgūdžių perteikimą ne tik e, tiems, kurie dirba šiame, šių technologijų sektorė, tačiau e, atitinkamus gebėjimus privalo turėti ir priežiūros institucijos. Noriu baigdamas pabrėžti, kad e, finansų sektorius šiuo metu ir finansų paslaugų sektorius yra susijęs ne tik su pinigais, tačiau taip pat ir su duomenimis bei technologijomis. Taigi tą noriu pabrėžti. Ir jeigu būtų kokių nors klausimų, tai su malonumu juos atsakyčiau. Pirmininkas Marisa Matijas prisijungia prie mūsų, jeigu norite, tai galite pasisakyti. Ačiū pirmininkė, norėčiau atsiprašyti. Nu, atsiprašyti, kad atvykau pavėlavusi Tuo pačiu metu vyksta labai daug posėdžių, kuriuose turiu dalyvauti. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Ji turbūt nenusteps, jeigu aš pasakysiu, kad mūsų požiūriai šį klausimą skiriasi. Taigi mano klausimas labiau susijęs su išsiskiriančiomis pozicijomis, o ne su tomis, kurios sutampa. Vertinant šį pranešimą galime konstatuoti, kad finansinės institucijos turi vieną prioritetą Tai yra, joms labiausiai rūpi vartotojų gerovė. Tokį įspūdį sudaro šio pranešimo nuostatas. Tačiau taip nėra iš tiesų, nes finansų sektoriai veikiančios įmonės siekia kuo didesnio pelno. Todėl manau, kad e, finansų sektoriaus sisteminis e, dereguliavimas arba regulia, reglamentavimo mažėjimas finansų sektorio kelia susirūpinimą pač turint omenyje, kad ekonomikos augimas privalo būti įtraukus ir kartu augant ekonomikai būtina mažinti socialinę atskirti, skurdą ir e, iš šios aspektus būtina atsižvelgti, kalbant apie mūsų ekonomikos politiką, o ne į konkurencingumą, kuriam teikiama pirmenybė. Mums reikia pasirinkti visą priepinti ekonomikos modelį, tinkamai reglamentuoti taip pat ir finansų sistemą, todėl noriu dar kartą pakartoti, kad šiuo pasiūlymu neatsižvelgiamai būtinybę tokias reformas vykdyti. Finansų technologijos automatiškai nesukurs geresnio finansų pasaulio, geresnių, skaidresnių finansinių paslaugų ir priemonių, todėl svarstančią ekonomikos komiteto pasiūlymą reikia užtikrinti, kad e, tie nauji, naujomis technologijomis finansų teik, e, remiantis e, siūlomi produktai ir paslaugos užtikrintų kad uh, užtikrintų tam tikrą, teiktų tam tikrą naudą piliečiams. Ir čia reikia kalbėti ne apie technologijų neutralumą, o apie būtinybę atsižvelgti į tam tikras specifikas ir tam tikrą specifinį poveikį, kurį gali sukelti tam tikros finansinės paslaugos ar produktai. Todėl aš siūlau pasirinkti galimybę labiau apsaugoti vartotojų interesus ir užtikrinti nepriklausomą šios rinkos priežiūrą ir kontrolę. Jau minėjau, kad e, tokia technologija negali būti neutrali, todėl ir jos reglamentavimas bei priežiūra negali būti neutrali. Turint omenyje, kad kiekviena technologija turi savo savininką, kuris naudos naudosis šią technologiją siekdamas asmeninių tikslų, todėl tai būtina čia atsižvelgti ir į etinius aspektus ir užtikrinti griežtesnę kontrolę. Pabaigai dar noriu pridurti, kad, e, kaip jau minėjau, privalome daugiausiai dėmesio skirti indėlininkų vartotojų apsaugai, o šiame pranešime skirta tik viena pastraipa vartotojų ir indėlininkų apsaugai. Nežinau, ar to priežastis yra iš anksto nustatyta pranešimo apimtis, ar paprasčiausiai pranešėjai nenorėjo skirti tam daugiau dėmesio. Būtent kalbant apie finansų sektoriaus reglamentavimą, man į akis pirmiausiai krinta šie mano minėti aspektai. Todėl mes pateiksime atitinkamus pakeitimų pasiūlymus ir dar, kad noriu atsiprašyti už vėlavimą. Pranešėja. Paskutinės pastabos. Ne, atsiprašau, kadangi pavėlavau. Ačiū už pranešimą, manau, kad tikrai geras tolesnio darbo pagrindas, einama tinkama kryptimi ir man patinka mm, tai, kad pozityviai į viską žiūrima. Turėsime galvoti, kaip užtikrinti, mm, kad e, nebus šios naujos technologijos nereglamentuojamos, e, turime pasirūpinti saugumo klausimais ir mm, kas mane domina tolesnėse diskusijose, tai domenų apsauga, pavyzdžiui, kaip um, užtikrinsime, kad draudimo bendrovės e, tikrai e, parduos draudimą visiems, kuriems reikia apsaugos. Kaip e, mes kontroliuosime algoritmus ir jų įtaką rinkai, bet apskritai einama tinkame linksme, aš manau, kad darbo rezultatas bus geras. Ačiū, dabar pranešėja. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems šešėlinėms pranešėjams ir komisijai už teigiamas pastabas. Manau, kad mes visi kartu galime pasiekti pokyčių, padaryti ar pakeisti fintech technologijos ateitį. Ir turime pasinaudoti šią galimybę kurti darbo vietas Europoje ir neleisti joms išsikelti kažkur kitur. Sutinku, kad kai kurios dalykus reikėtų išsameu aptarti, pavyzdžiui, finansinio stabilumo akcentavimas, finansinė įtrauktis ir Marisa Viena iš sąlygų, apie kurias kalbėjau pirminėme savo pasisakymė, yra ta, kad be abejo aš noriu užtikrinti, kad būtų mm, suteikiama aukščiausio apsauga vartotojams, bet aišku siekime ir finansinio stabilumo. Ir aš visiškai e, nenoriu, kad e, neliktų reglamentavimo. Ir tai, ką jūs sakėte apie domenų apsaugą, tikrai neįmanoma visko sutalpinti į tokį nedidelį pranešimą, bet laukiu jūsų pakeitimų Ir aš manau, kad mes rasime bendrą poziciją. Ačiū. Pakeitimų teikimo terminas kovo 7 diena 12 val. Kovo 22 bus svarstomi pakeitimai. 10 dieną bus balsuojama ekonomikos reikalų komitete, o plenarinės sesijos Balsavimo datą patikslinsime vėliau. Ačiū. Tolesni posėdžiai. Kovo 9 dieną, 9 ryto kitas posėdis. Ačiū visiems. Baigiame posėdį.